Good morning, ladies and gentlemen. I feel terribly sorry being so late, late at the beginning of our meeting, but I had another meeting. Labas rytas, pavėlavau, turėjau dar kitą posėdį prieš šį. Pradame dviejų dienų ITRE komiteto posėdį dviemis dalimis. Pirmiausia, turime patvirtinti darbo atvarkę. Darbo atvarkė yra įtraukta į jūsų dokumentų sektuvą. Ar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti, papildyti? Ir kiti darbo atvarkės klausimai. E, pirmininko pranešimai. Norėčiau priminti nariams, kad jie yra kviečiami po posėdžio maždaug 6.30 prie šios salės prieigų. Šiandien, ne rytoj. Kadangi rytoj įtė komitetas taip pat tęs savo darbą, kad nesusipainiotumėte, noriu pasakyti, kad tai yra šį vakarą. Šį vakarą kai kurie komisarai atvyks ir ankstesni komisarai taip pat turėtų dalyvauti tie, kurie bendradabiauja su mūsų komitetu. Taigi jūs galite susitikti šiandien vakare ir savo senais draugais, bičiuliais. Dar kartą 12 darbo atvarkės punktas. Norėčiau informuoti, kad rytoj po pietų 12-13 punktai yra sukeisti vietomis. 12 tapnis energetikos hartijos 15 metų planai energetikos hartijos generalinis sekretoriaus Urbano Rusneko pranešimas susikeis vietomis su žaliojo ekonomikos aukimo galimybių punktu. Taigi tokie nedideli pakeitimai ryt, rytojaus po pietų darbo atvarkėje. Trečias punktas - protokolo tvirtinimas. Tai yra rugsėjo 1-2 ir rugsėjo 24-25 bei lakočio 5-6 protokolai. Tie protokolai yra prieš jūsų akis ir jeigu jūs niekas neturite ką pasakyti, neprieštarausit, tai tie protokolai yra tvirtinami. Iki 12.30. Jeigu turėtumėte kokiu nors pastabų, prašom jas išsakyti. Ketvirtasis. Dabar pradedame viešai klausimą. Tema parama inovatoriškoms naujoms įmonėms ir mažoms ir vidinėms įmonėms. Mes tiesiog svajojame, kad kuo greičiau įsisubuotų tų startuolių procesai ES. Todėl norėčiau pasveikinti pranešėjų, pranešėjus. Įtra komiteto vardu norėčiau padėkoti jiems už tai, kad jie priėmė e, kvietimą dalyvauti šiame klausime. Iš tikrųjų, tai galėtų būti geros mūsų rimto darbo pradžios simbolis. Mes puikiai suprantame kokios svarbios mažos ir vidutinės įmonės valstybėse narėse ir ES, kurios imasi vis daugiau atsakomybės už ekonomikos augimą ir konkurencingumą ir už darbo vietų kūrimą. Šitas vaidmuo, kurį mažos ir vidutinės įmonės suvaidino finansinės krizės akivaizdoje, yra nenuginčiamas Tuo pačiu didėjo ir mūsų ITRE komiteto vaidmuo, pavyzdžiui, priimant kosme iki 2020 metų, mes tiesiog pareikalavome, kad visa veikla, e, kurioje dalyvauja ITRE komitetas, visada išryškintų mažųjų ir vidutinių įmonių vaidmenį. Taip pat mažojo verslo e, teisės aktą norėčiau priminti kaip svarbiausią dokumentą. Labai svarbu, kad mažos vidutinės įmonės sukauptų kapitalą ir galėtų pradėti savo verslą. Šia prasme labai svarbi yra kosme programa. Žaliasis augimas taip pat atveria labai daug galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes parengėme savo iniciatyvą atitinkamą pranešimą. Jį paruošė Debakar. Ir baigdamas savo žanginės pastabas, norėčiau pasakyti, kaip planuojame organizuoti šitą klausimą. Mes turime 3,5 valandos liko tik 3.15. Tiek buvo numatyta šiam klausimui, kuris bus suskirsidama, tai yra šį tris dalis, po kiekvienos dalies galėsite pateikti klausimus ir sulaukti atsakymų. Todėl norėčiau, kad jūsų pasisakymai netruktų daugiau kaip dvi minutės. Dabar norėčiau iš karto pasiūlyti pradėti mūsų darbą, klausimus. Iš karto norėčiau suteikti žodį pirmosios dalies pirmai pranešėjai. Pirmoji pranešėja yra Joana Drake. Joana. Joana Drake. Aš tarčiau Joana ji yra mažųjų ir vidutinių įmonių ir verslumo fondo direktorė ir ypatingoji patikėtinė, įgaliotinė. Labai ačiū, ponė Buzikai. Labas rytas, gerbėmėjai parlamento nariai, ponios ir ponai, ačiū už progą kalbėti. Komisija mažut, mažasias vidutinės įmonės vert, e, vertino kaip e, tokias įmonės, kurios e, šiaip jau užtikrina Europos konkurencingumą, skatina investicijas ir darbo vietas kūrė. Na ir dabar kodėl šiaip jau tos įmonės mūsų strategijos centre yra iš šimto įmonių 99 yra mažosios ir vidutinės, 92 iš šimto įmonės yra mikro įmonės, 2 iš 3 darbuotojų tokiose įmonėse dirba ir per pusę, daugiau kaip pusę euro sukūriama paprastai pridėtinės vertės šiame sektoriuje. Tačiau dauguma mažų ir vidutinių įmonių dirba labai sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis, nes dabar jau matom, kad ūkis atsigauna, tačiau ne visai. Ir todėl įmonės šios negali e, plėtotis. Tad e, jų dabar e, vertė pranoko tą lygį, kuri, kuris buvo iki krizės, bet vis dėlto dirba mažiau darbuotojų negu 2008 metais. Ir komisija ėmėsi veiksmų remdama tokias įmonės. 2008 priimtas mažojo smulkiojo verslo aktas, jis pakoreguotas 2011. Tai tebėra politikos priemonė labai svarbi svarbi ir mes iš tikrųjų turėtume vadovautis tais e, trim, dešimtim principų, kuriuos randam e, akte mes tikrai turėtume sukurti palankę verslo, palankęs verslo sąlygas ES ir valstybėse narėse. Tad turim toliau tęsti pastangas ir ateinančioje darbo programoje. Na, nu, dabar ką mes pasiekėm ir kokie išbandymai dar tebe lieka. Pirmiausia, prieiga prie finansavimo ir inovacijos. Tai pradėsiu nuo padėko žodžių Europos parlamentui. Kodėl? Todėl, kad jūs iš tikrųjų prisidėjot prie tiesiog paradigmos lūžio ir Ir tokiu būdu mes vėl dabar gaunam jau geresnių rezultatų, remdami mažasias vidutinės įmonės, inovacijas, e, e, e, programos Horizon 2020 dėka. Sukurtas, sukurta papildo konkreti MVI priemonė su beveik 3 milijardais eurų paramos. Tad visa tai rodo, kad mes einam tikrai tinkamą E, kryptimi. Dabar kokių rezultatų pasiekėm? Kai vertinom mes ir, ir atrinkom įmonių pasiūlymus, tai buvo malonu, kad 70 procentų visų tų mažųjų vidutinių įmonių pirmą kartą buvo, e, gavo e, lėšų iš Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos. Ir as, naujų atsirado pareiškėjų. Uh, Be to, vienas trečdalis tokių paramą gaunančių įmonių, tai yra jaunos įmonės, vidutinis jų amžius 3-5 metai. Ir mes e, iš tikrųjų remiam tokias įmonės, e, kurios turi konkrečią viziją plėstis. Mes joms padedam. Ir labai malonu, kad dabar kaip tik tinkamu laiku galim padėti tokioms įmonėms. Suprantama, reikia ir toliau aktyviai skatinti, skleisti šitą e, e, MVI e, priemonę, kad ji būtų plačiai suprantama, kad naujos įmonės ją susidomėtų. Kosme programa, jos biudžetas maždaug 1,4 milijardai eurų Ir čia siekiama padėti maždaug 330 tūkstančių Europos vidutinių ir mažųjų įmonių. Dabar jau dalis lėšų panaudota, tai 315, tai yra dalis įmonių jau, e, jai sulaukė pagalbos iš kitos programos dalies bet e, vėlgi ir pagal kosme programą mes tikimės, kad 303 e, milijonai tokio kapitalo bus suteikta. Tad mes dabar norim mobilizuoti atitinkamus skaičius 21 milijardą skolų, skolos finansavimo ir daugiau kaip 3 milijardus rizikos kapitalo. Komisija e, priėmė, ėmėsi veiksmų, paskelbė E, apie tai prezidentas Junk, pirmininkas Junkeris e, investicijų planui numatyti 315 milijardų eurų. Na ir dabar labai svarbus yra numatomas Europos strateginio investavimo fondo sukūrimas ir bus finansuojami iš to fondo strateginiai projektai, infrastruktūros projektai, tokie kaip plat, pla, plačiajuostis ryšys, energija, transportas, mokymas, švietimas, atsinaujinamoje energija ir panašiai. Labai svarbu skatinti, kad mažosios vidutinės įmonės prisidėtų prie realiosios ekonomikos augimo. Tačiau vėlgi numatoma numatomas e, rizikos finansavimas tokioms įmonėms. Ir čia kalbama apie maždaug 75 milijardus e, investicijų. E, ir mes kartu pasik, tikimės, kad Europos investicijų tas naujasis fondas padės ir tokiu būdu įmonės galės gauti daugiau kapitalo ir kartu bus užtikrinamos garantijos e, e, paskoloms ir tai yra veiksmingas kelias pradėti įmonės joms aukti, plėstis. Ką pasakyčiau apie pramonės politiką ir vadinamosius klasterius? iš tikrųjų reikia palaikyti tvirtą pramoninį pagrindą mūsų e, vidaus rinkoje, kad e, iki 2020 metų pramonės svoris vėl grįžtų prie 20 procentų, kaip kad buvo anksčiau ir apie tai kalbėjo komisijos pirmininkas Junkeris. Labai malonu, kad valstybės narės remia komisijos siūlomas pramoninės politikos gairės. Tai apie tai buvo pas, pasakyta per kovo Europos vadovų tarybą. Tad e, kalbama apie klasterių potencialą tam, kad būtų galima potencialą kur e, e, imtis e, sėkmingų inovacijų. Ir komisija dabar planuoja 16 metais pateikti vadinamąją Europos klasterių strategiją skirtą augimui, tam, kad būtų galima vėlgi skatinti tarpšakinės inovacijas ir e, bendradarbiavimą. Daugelis įmonių skundžiasi administracinę naštą. Ir šiuo atveju tinkamas reglamentavimas yra šios problemos sprendimo aktas, raktas. Čia reikėtų atsižvelgti į verslo įmonių poreikius, nes daugelis tokių įmonių yra mikro įmonės, nedidelio dydžio, tam, kad jos tikrai galėtų e, pakelti naujų įstatymų uždedamą naštą. Kartu reikėtų skatinti apskritai verslumą Komisijos vicepirmininkas Timermanas e, lapkričio 14 Europos parlamente sakė, kad reikia pašalinti kliūtis augimui, kad e, reikėtų sumažinti reglamentavimo išlaidas ir kartu sudaryti naujas e, galimybės įmonėms plėstis. Bet mes jau turim rimtą pagrindą. Antai e, komisija dabar e, savo reglamentavimo kokybės ir rezultatų programoje, vadinamoje REFIT programoje, mažosiams vidutinėms įmonėms skiria didžiulį dėmesį. Tačiau reikia imtis tolimesnių žingsnių tam, kad užtikrintume, jog e, mūsų darbas duotų tikrai realios naudos įmonėms už, reikia užtikrinti, kad įmonės, sakykime, galėtų būti įkurtos per tris dienas ir kad e, tai nekainuotų daugiau negu šimtas eurų visose valstybėse narėse. Bet to nepakanka. Įmonės galima labai lengvai įkurti ir internetu, bet tam reikia kartu ir veiklos licenzijų ir veiklos licenzijos tebelieka didelė kliūtis įmonėms. Gauti tokias veiklos licenzijas kartais užtrunka e, ilgai. Ir todėl mes siūlom vieną mėnesį, per vieną mėnesį, kad būtų išduodamos veiklos licenzijos. Be to, e, mes ketinam numatyti vadinamąją S, e, MVI test sistemą ar panašią sistemą privaloma visos, visose ES valstybėse narėse, atsižvelgiant kartu, kokį poveikį darys reglamentavimas įmonėms nuo pat jų pradžios. Be to, reikia neišleisti iš akių ir bankrutuojančių įmonių, suteikti joms dar vieną e, šansą kad e, vėlgi, kad bankruoto reikalai e, būtų sutvarkyti e, per maksimal, maksimalų trijų metų laikotarpį. Na ir dabar prieiga prie rinkų. Tai čia iš tikrųjų Europos, Europos įmonių tinklas vaidino labai svarbu vaidmenį teikdamas įmonėms reikiamą informaciją apie vidaus rinką. Tad šis tinklas iš tikrųjų uh, E, vaidina labai svarbų vaidmenį, jis teikia ne vien tik tai informaciją, bet kartu padeda įmonėms tiesiog atsirinkti svarbiausius dokumentus, kurių e, joms reikia, norint steigtis ar plėsti veiklą. Tad e, tą mes darom dabar savo direktorane su verslo partneriais 54 valstybėse. Labai svarbu, kad e, įmonės turėtų e, galimybių veikti ir būtent tuo irgi rūpinasi tinklas. Tad e, mes žinom, kad eksportuojančios mažosios vidutinės įmonės yra konkurencingesnės, nes jos produktyvesnės, jos labiau novatoriškos ir, aišku, jom, jos, joms reikia tokių specializuotų kvalifikacijų. Na ir dabar numatytas komisijoje naujasis generalinis direktoratas pavadinimu GŽAU augimas ir jis te, sieks šiaip jau užtikrinti sinergijos efektą tarp e, vidaus rinkos ir pramonės e, politikos. Tad tai yra iš tikrųjų galimybė. Nes e, Mm, vėlgi augimo variklis tai yra įmonės ir viena rinka. To reikia, įmonė, to reikia Europai kad būtų sinergija pasiekta tarptų dviejų dalykų ir tam numatytas naujas generalinis direktoratas. Pone pirmininkė, gerbėmėjai nariai, ponios ir ponai, ES reikia tvirtos politikos tam, kad tikrai užtikrintume, jog mažusios ir vidutinės įmonės e, toliau, e, toliau e, būtų varikliai augimo ir darbo vietų kūrimo. Tad mes dabar peržiūrim smulkiojo verslo aktą ir, ir e, vėlgi e, E, vidutinės, mažosios vidutinės įmonės, vėlgi svarbiausias variklis e, skatinantis darbo vietų augimą. Na ir dabar e, vyksta, vyksta vieš, viešusios konsultacijos, kurios baigsis gruodžio 15 ir greičiausia naujas smulkiojo verslo akto variantas bus pateiktas e, pirmoje 2015 metų pusėje. Na ir jūsų parama, bendradarbiavimas su jumis iš tikrųjų yra labai svarbus, užtikrinant, kad naujosios kad naujasis smulkiojo verslo aktas būtų veiksmingas ir kad padėtų realiai mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū, ponia, už jūsų aiškiai žodžius šią sudėtingą temą. Ir mūsų kita kalbėtoja yra ponia Patricija Kalan. Ir jie būtent kalbės apie tikrai verslą, kurį vykdo mažas vidutinės įmonės, nes jūs esate, jūs atstovaujate mažųjų įmonių asociacijai, būtent Airijos įmonių asociacijai. Taigi jūs kalbėsite apie daugybę įvairių mažųjų vidutinių įmonių Airijoje ir kitose šalyse. Tai būtent, e, nes turite užmesgusi daugybę ryšių su kitomis asociacijomis, vieniemis e, panašias įmonės. Labas rytas visiems, e, ponė pirmininkė, parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti panai Brianui Koliui už tai, kad e, jis pakvietė mane, kad suteikė galimybę pasisakyti ir pasidalyti patirtimi, e, būtent ką, me, ką nuveikė mūsų mažos vidinės įmonės Airijoje. Dabar kalbant apie mano pranešimą šį rytą, aš norėčiau, e, pirmiausia, norėčiau pasidalyti keliomis įžvalgomis apie mažą vidinę įmonę ir kaip būtent pažvelgsiu į tai, ką teigia e, mažosios įmonės, e, būtent kas yra joms svarbu, kaip jos išgyveno krizę, kas joms labiausiai padeda ir ko jos pageidauja. Ir, ir galiausiai e, kreip, kreipšiuosi į jūs, parlamento nariai, su, su keliais pasiūlymais, ką jūs galite padaryti, būtent skatindami ekonomiką ir darbo vietų kūrimą. Taigi, kalbant apie mano organizaciją, mes jau egzistuojame, tai būtent būtent e, pakankamai, nes, e, pakankamai senokai ir mes 8,5 tūkstančius e, įmonių apjungiame. Ir iš tiesų mes susibūrėme todėl, kad mes siekiame paskatinti atitinkamą teisėją, kurą, kuri būtų naudingesnė mažoms vidutinėms įmonėms ir kad mes turėtume formą, kuriame galėtume kalbėti būtent apie mūsų rūpimas problemas. Iš tiesų, Dabar kalbant apie, e, e, e, apie įmonės, tai yra 199 tūkstančiai verslo įmonių Airijoje. Tai mes matome, kad kai kurios įmonės, tai būtent didžioji dauguma įdarbina pakankamai mažai žmonių, nes Airija yra pakankamai nedidelė šalis, bet kiekvienoje šalyje pradžia yra panaši. Tai yra tokia, kad žmonės patys savarankiškai dirba ir e, įdarbina savo šeimos narius ir kitus žmonės, o, o kitos įmonės, tai būtent 143 e, tūkstančiai, tai didžioji dauguma, tai yra mažos įmonės, tai yra nuo 1 iki 50 žmonių, tai dažniausiai jis dirba vidaus rinkoje, jos neeksportuoja savo produkto. Taigi, e, pagrindinė mintis yra, kad mes turėtume pirmiausia paskatinti inovacijas, dideliu potencialu pasižyminčias mažasis įmonės. Tai tam reikia mūsų paramos, nes, nes mums reikia e, verslas bet, kurioje, bet kuriame ekonomikos sektoriuje, kad šios įmonės galėtų aukti ir eksportuoti, tai būtų tikrai fantastiška. Bet, bet e, tos, e, tos įmonės ir taip padaro tik puikų darbą, įdarbinamos vieną, du ar penkis žmonės ir tai reikia prisiminti. Kalbant apie tą E, e, dabartinės įmonių nuotaikas. Norėčiau pasakyti, kad apskritai apie 43 procentai e, įmonių teigia, kad iš tikrųjų aplinka yra gera ir kad pakankamai daug tų įmonių nori aukti, toliau plėstis. 50 procentų mano, kad iš tikrųjų, kad aplinka yra tikrai gera arba labai geri, tai iš tikrųjų per 12 pastarųjų mėnesių pagerėjo šis vertinimas. Mes matome, kad e, e, augimo prognozės, jos e, yra, yra tikrai teigiamos. Mes matome, kad apie 3 procentus turėtų aukti 2015 metais. Būtent tai išleidžiama pinigų suma būtent vartotojų skiriama mažų įmonių produktams. Taigi aš matau, kad ES taip pat juda e, tą kryptimį, kad mes suprantame, kad e, taupimas e, ir biudžeto suvaržymai galbūt svarbus, tačiau jie nepadeda išeiti iš krizės. Ir tik tai investicijos geriausią gražą suteikia. Taigi reikia sukurti tokią aplinką, kuri remtų verslą, nes verslas kuria darbo vietas, o darbo vietos ir verslas tai, tai yra mokesčiai, tai yra E, pajamos, kurias vyriausybės gali paskirstyti ir padengdamas tam tikrus socialinius poreikius. Taigi e, vyksta dabar įvairių diskusijų dėl politikos e, strategijų ir pagrindinė žinia yra ta, kad reikia investuoti ir tik tada gausime tinkamiausią gražą. Dabar, ką mes išmokome iš krizės? Manau, kad visoje Europoje svarbu visoms įmonėms tai, kad dauguma verslininkų nemano. Tiesiog ne, ne, negalvoja, kas vyksta šiame parlamente ar nacionaliniuose parlamentuose. Jie dirba savo kasdienį darbą, vykdo verslą. Ir iš tiesų jų darbui pakankamai nedidelį poveikį daro e, vyriausybės veikla arba politikos strategijos. E, ir iš tiesų savo abejonės nebūtinai sieja su, su parlamento veikla, bet jie žino, kas, kas yra teisinga ir ne, kas padeda jų verslą ir ne. Todėl paprastai verslininkai reaguoja į tam, tam tikrą aplinkos pasikeitimą arba sudėtingesnę verslo aplinką ir jie, sakykime, atleidžia nereikalingus darbuotojus arba restruktūrizuoja savo verslą mes matome, kad e, tikrai Airijoje dabar būtent dėl šių priemonių padidėjo e, konkurenciniai pajėgumai. Ir e, čia mes matome, kad ir vyriausybė prisidėjo prie tokios aplinkos gerinimo. Taigi mažos įmonės energijos rinkoje, pavyzdžiui, būtent yra tos pagrindinės naudos nešėjos, kurios lemia didžiausias e, mokesčio pajamas. Ir, e, pavyzdžiui, vyriausybės arba valstybės institucijos liekama kontrolė taip pat daro poveikį šitai verslo aplinką, o prie jos jis turi prisitaikyti tos įmonės. Kitas dalykas, e, tai problema susikūrės, kai ištiria mažos įmonės Europoje, tai būtent kad trūksta tam tikrų finansinių priemonių, jo, jos dabar yra, e, kurios dabar egzistuoja tikrai ir mums rinkinos kosme arba kitos įmonės. Aš manau, kad e, e, Airija ir kitos Europos valstybės nėra patenkintos tais finansiniais mechanizmais, kurie dabar, arba tarpininkai, finansiniais tarpininkais, kurie dabar egzistuoja. Taigi, Europos investicinis bankas arba kosme E, tai yra e, būtent tie finansavimo šaltiniai. E, bet iš principo tai būtent vezininkai turi priimti galutinį sprendimą. Būtent žmonės bankuose taip pat prisideda prie to, kad būtų tas finansavimas užtikrinamas. Ir, sakykime, turi būti suprantamas tas verslo funkcionavimas nebūtinai įsikibus vien tik tai e, garantijų, e, kažkokio įkeitimo arba, arba kažkokių griežtesnių suvaržymų, nes jie tik tai trukdo vystytis verslui. Mūsų airijos institucijos e, siekia tokio, tokio finansavimo, kuris kuris būtų aktyviai pritraukiamas į rinką. Ir tam reikia atitinkamų, atitinkamų tarpininkų, atitinkamų institucijų, kurios padėtų tai padaryti. Tai yra pagrindinė problema. Tai būtent rizikos vertinimas banko lygių, jis yra viena iš desnių kliūčių prieigai prie, prie finansavimo. Dabar kalbant apie, apie smulkiojo verslo aktą, apie diskusijas dėl jo, mes E, matome, kad 50 e, procentų visų mažųjų įmonių iš tikrųjų per pirmus penkerius metus bankrutuoja. E, galima per pusę sumažinti šį skaičių, jeigu mes padidintume arba investuotume į, sakykime, valdymo gebėjimus. Ir tai būtent iš esmės e, e, mes galėtume atkreipti didesnį dėmesį į žmonės, kurie dabar yra be darbo, kurie, bet kurie siekia kurti savo verslą arba sužinoti kažką daugiau, tai būtent skatinti jų ve, verslumą. Mes galėtume, žinoma, mokymus organizuoti ir tiems žmonėms, kurie jau dabar dalyvauja versle. Ir iš tiesų, e, krizės atveju tik tai ryštingieji, drąsieji iš, išliko, kurie sukūrė geresnę pridėtinę vertę kai kurie buvo kūrybiški. Taigi, e, ir tam yra skatinamos ir inovacijos, nes e, žmonės e, remiasi paprastai tokiais atvejais aukštosiomis technologijomis arba, arba naujomis idėjomis, ar čia viešbutį, ar, ar restorane, ar, sakykime, ar namų gamykloje galima pagerinti šių įmonių veikimą, būtent pagerinant jų verslo procesus pavyzdžiui, e, e, inovacijų investicinių čekių schema, e, kuri padeda, sakykime, padėti įmonėms plėstis arba investuoti. Tai yra tam tikros sistemos, kurios būtent padeda skatinti verslą. Taigi, kokie dabar yra prioritetai? Mes apklausėme įmonės, kokie penki veiksniai gali prisidėti prie jų augimo labiausiai ir įdomiausia kad iš esmės jie maždaug vienodi tie prioritetai. Tai būtent priklauso nuo, sakykime, veiklos ryties, bet žmonės mano, čia, sakykime, 11 procentų nedarbas, tai jis yra vienas iš didesnių Europos Sąjungoje. Ir mes manome, kad yra tam tikrų deficitų rinkoje, tam tikrų problemų. Ir Ir, pavyzdžiui, kai kuriuose kitose srityse e, trūksta darbuotojų technologijų, pavyzdžiui, e, sektorėje čia siekiame pritraukti darbuotojų iš kitų šalių. Žmonės e, iš esmės yra surūpinę augimo perspektyvą ES. Airijoje mes prekiavame daug su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, su Junktinė karalystė. Ir mums tikrai labiau patiktų, jeigu ES būtų stabilesnė ir auktų nuosekliau. Tai ir e, mes norėtume taip pat, užti, kad būtų užtikrinta tam tikra e, verslumą ir verslą skatinanti mokestinė aplinka. Taigi, e, kur galėtų būti investuojama labiau, mes paklausome įmonių, tai būtent ar, iš esmės, ar į personalą, ar į gebėjimų didinimą, ar, ar į prekę ženklą. Tai, matote, skaičius. Taigi, iš esmės, kokie politikos prioritetai 14 metais mūsų bent jau asociacijos, taigi tai panašus kaip ir kitų įmonių. Mes norime atkurti bent jau paklausą vidaus, vidaus rinkėje, darbo vietų kūrimą skatinti. Ir taip pat e, mažasis įmonės arba smulkai verslą iškelti į pirmąją vietą, pirmiausia, apsvarstant ekonomikos politiką. Tai būtent čia teisėkuros darbas jau laukia, būtent įvertinant E, atitinkamas teisės iniciatyvas, sumažinant e, e, sąnaudas, kuriant įmonės. Taip, Prancūzijoje, Vokietijoje egzistuoja puikūs mechanizmai, būtent skatinant naujas, naujas įmonės. Ir mes matome, kad aplinka prisideda prie to, kad, sakykime, sutartys, pelningos sutartys atitenka didesnėms įmonėms jau kitose šalyse arba, arba kitoje Atlanto pusėje. Taigi daug reglamentavimo ateina ir iš, ir iš Briuselio būtent. Ir vienas dalykas, kur aš norėčiau paprašyti, kad būtų palengvinta ta aplinka, verslo aplinka. Ir kad būtų, sakykime, vienodos sąlygos, tai būtent e, sukurtos ir toms įmonėms, kurios turi daug darbuotojų arba turi vieną, nuo vieno iki penkių e, darbuotojų, dabar aš perėsiu prie paskutinio, paskutinės jau skaidrės. Taigi, e, aš norėčiau, kad prasidėtų diskusijos būtent apie mažasias įmonės. E, bet aš norėčiau išskirti visų pirma tas smulkiasias įmonės, nes vidutinio dydžio įmonės, jos, joms reikia kitokių priemonių, jos yra truputį kitokios. Ir, ir kaip aš jau apibrėžiau e, šitoje skaidrėje, reikėtų patobulinti e, smulkio verslo aktą, tai pirmiausia pagerinti finansavimą, e, taigi būtent biurokratiją sumažinti, padėti įėti į rinką, tai būtent tai skatinti verslumą. Taigi, ačiū, kad leidote išsakyti man savo mintis. Much, madam. Um, ačiū pranešėjai. žaliojo augimo galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mūsų pranešėjas debakar kalbės apie tai. Ačiū. Dėkuoju pranešėjams už tas e, aistringas mintis išsakytas mažų ir vidutinių įmonių adresu. Iš tikrųjų, mažos įmonės susidurė su panašiais iššūkiais, apie kuriuos jūs kalbėjote ką tik. Jūs savo pasisakymuose kalbėjote skirtingas mokesčių sistemas, skirtingus mokesčius, kurie varžo mažųjų ir vidutinių įmonių veiklą, tuo labiau, kad jos dirba bendroje rinkoje. Todėl mes turėtume pagalvoti ir apie diskusiją šiais klausimais. Aš norėčiau pateikti klausimus abiem pranešėjams. Jūs žinote, kad ES lygmenių priimta pakankamai daug teisės aktų reglamentuojančių e, poveikį aplinkai. Yra nustatyti tam tikri tikslai ES lygmenių. Mes kalbame apie išmanų reglamentavimą, geresnį reglamentavimą, siūlome įvairiausius e, žingsnius mažinant administracinę naštą kalbant apie geresnį regulavimą, reguliavimą, galvojame apie tai, kad kai kurios įmonės galbūt galėtų pasinaudoti tam tikromis išimtimis. Tačiau ar jūs manote, kad iš tikrųjų reikėtų daryti tam tikras išimtis, kad mažos ir vidutinės įmonės taptų labiau konkurencingos bendrojoje rinkoje? Rubikas, mūsų šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu jūs taip pat remiate inovacijas e, mažoms ir vatinės įmonėms. Dėkuoju už šią iniciatyvą. Iš tikrųjų labai svarbu pasistengti, kad ES gaminiai ir paslaugos būtų gaminamos, kurias e, būtų galima pardavinėti viso pasaulio mastu. Tam yra reikalinga atitinkama infrastruktūra, taip pat reikėtų pasinaudoti skaitmeninės rinkos privalumais, bendros energijos rinkos privalumais ir taip pat išnaudoti vidaus rinkos strategiją. Tai yra, reikėtų e, šalinti kliūtis, mažinti biurokratinę naštą, imtis daugiau e, atsakomybės už verslo sėkmę kurti viešosios ir ir viešojo privataus verslo partnerystę. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad išlaidos nebūtų didesnės už e, pajamas. Mes per pasaruosius metus suvokėme, kad metų pabaigoje reikia pasistengti e, uždirbti tam tikrą pelną, o ne tik tai vos vos sudurti galą su galu. Taigi reikalingas rizikos kapitalas, reikalingas jį gauna, reikalingos jį gauna tam tikros garantijos arba užsatai. Taigi užsidirbti galima tik tai tuo atveju, jeigu gaminsime gaminius ir siūlysime paslaugas, kuriomis uh, bus suinteresuoti klientai, pirkėjai. Mes puikiai suprantame, kad apmokestinimas, mažųjų ir vidutinių įmonių apmokestinimas yra pakankamai didelis 80 procentų pajamų iš mokesčių yra sukaupiamos iš mažųjų ir vidutinių įmonių. Ir todėl tas santykis yra visiškai nepatenkinimas ir turėtume pasistengti, kad mažos ir vidutinės įmonės mokėtų tiek mažai mokesčių, kiek tai daro didelės įmonės. Tada jos galėtų geriau aukti, o augimo direktoratas, naujasis direktoratas kaip tik galėtų džiaugtis jų pasiektais rezultatais ir tas rizikos kapitalas galėtų būti svertas, leidžiantis e, skolintis, imti kreditus. Bazelis 3 reglamentas numato tam tikras kreditavimo galimybės, tačiau mes kažkaip esame patekę į užburtą ratą, kurį reikėtų pralaužti ir naudotis tomis taisyklėmis, kurios leistų išeiti iš Europos į pasaulio rinkas, ypač padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms pagerinti tarptautinio verslo galimybės. Bazelis 3 artimiausių metų valstybėse narėse turėtų būti ratifikuotas teisės aktas ir jis turėtų leisti mažoms ir vidutinėms įmonėms sėkmingiau veikti tarptautinėje rinkoje. Ir paskutinis aspektas. Prancūzija įsteigė dešimt lais, laisvųjų ekonominių zonų ir numatė taip pat tam tikras riziko kapitalo kaupimo garantijas. Ką Jūs manote apie tas laisvasias ekonominės zonas? Januš Lewandowski prieš dviejus metus parengė pranešimą apie kosmę, apie įvairius finansavimo galimybės. Žodis Jums. Iš tikrųjų, Europai trūko, trūksta finansų. Dėkoju pranešėjams ir norėčiau pasakyti, kad mažųjų ir vidutinių įmonių padėtis po krizinių laikotarpių yra nedėkinga centrinėje ir pietų Europoje, kadangi joms trūksta finansinių išteklių. Jaunus kartos migracija yra geriausias, geriausia tos nepalankios padėties ES išraiška. ES mastu mes neturime pakankamai veiksmingų finansavimo priemonių. Todėl norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie teisės aktus. Rubikas minėjo, kad mūsų žemynė nėra pakankamo galimybių plėtoti bendrasias įmonės teisės aktai yra nepakankami. Be to, kultūriniai skirtumai trukdo verslui, kadangi nevienodai suprantama verslo logika. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kaip, kaip paversti nedidelės klaidas į tą švelnaus nusileidimo procesą. Adam Gerek. Przedsiębiorstwa należy od razu podzielić na dwa ich typy usługowe i. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mažusios ir vidutinės įmonės turėtų būti suskirstytos į dvi kategorijas - gamybos įmonės ir paslaugų teikimo įmonės. Uh, Ehm, šiaip paslaugų įmonės įkurti truputį lengviau, bet kitaip yra su gamybos įmonėmis, nes reikia daug investuoti į technologijas, įrangą ir panašiai. Ir tą skirtumą reikia turėti galvoje. Šiandien daug gaminama. Visi gamina ir nori parduoti produktus. Rinka persotinta tai kaip tada naujoms, ypač mažosioms vidutinėms įmonėms, užsikariauti naujas rinkas. Antai jei mažos įmonės priklauso nuo tam tikrų didelių tinklų, jos priklauso tam tikriems tinklams, tada jų padėtis tvirtesnė. Tačiau jeigu jos stovi izoliuotos pavieniui, tai tada aišku sąlygos kur kas sudėtingesnės joms veikti. Buvo paminėtos įvairios paramos priemonės, tokios kaip kosme programa. Visa tai svarbu bet kartu yra labai svarbi ir įstatymų svarb, svarbios įstatymų mm, sąlygos, kar, intelektinės nuosavybės apsauga. Mąstydamas apie Lenkijos mažasias vidutinės įmonės, turiu pasakyti, kad antai bendrijos, dėl bendrijos patento vėlgi sąlygos pasidarė sudėtingesnės mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes e, įmonės norinčios įsikurti, jos turi žinoti, ar jos nepažeis, sakykime, intelektinės nuosavybės teisių. Toliau, e, labai platis rytis yra e, šiaip pramoninė informacija ir, ir kiti su tuo susiję dalykai, vėlgi jie uždeda tam tikrus apribojimus įmonėms, jos, joms sunkiau tada įsikurti. E, priekybos paslapčių apsauga, e, pramoninės nuosavybės apsauga, vėlgi yra tos kliūtis, neleidžiančios įmonėms steigtis ir plėstis. Įmonėms reikia sudaryti sąlygas kartu sąlygas ir vidaus lygių. E, įmonės, didžiosios įmonės, novatoriškos įmonės gali tiesiog aps, ap, apsiginti, bet kita vertus tokioms regioninių mastų veikiančioms įmonėms reikia vis dėlto sudaryti geresnės sąlygas. Ačiū. Dabar GUE šešėlinis pranešėjas kolega Ransdorp, o ponas Siljotis norėtų pakeisti šešėlinį pranešėją, tad prašom, porą minučių jums skir skiriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, kolega E, šešėlinis pranešėjas negali dalyvauti, tai aš už jį kalbėsiu. Pirmiausia, norėjau padėkoti poniai Drake ir poniai Kalan už labai įdomią informaciją. Iš tikrųjų, visi sutinkam, kad mažosios vidutinės įmonės yra mūsų ūkio variklis ir mūsų ūkio stuburas, todėl suprantama, tas įmonės reikia remti. Dabar turiu klausimą poniai Drake. Jūs sakėt, kad komisija yra numatusi konkrečių priemonių paremti mažasias ir vidutinės įmonės, ypač veikiančias tokiuose valstybėse narėse, kurios labiausia kenčia nuo ekonominės krizės. Suprantama, aš čia turiu galvoje mm, ES pietinės valstybės, valstybės ir e, kur vyksta uh, E, šiaip tikrai daugybė įvairiausių ir neramumų ir mažosios vidutinės įmonės e, yra tokių, kurios kasdien turi baigti savo veiklą, bankrutuoti. Tad kokių jūs esat, kokių numatę esat priemonių ar mastot apie tai, kad būtų galima paremti mažasias vidutinės įmonės, uh, E, kurių sąlygos kitokios negu didžiulių tarptautinių įmonių. Nes kalbant apie pastarasias mažasias vidutinės įmonės, jos iš tikrųjų e, kalbama apie tai, kad jos svarbios, pačios svarbiausios, bet joms labai sunku gauti investavimą. Tai yra kapitalą. Toliau, dar uh, Kalbėjot apie strateginę, mm, strateginio investavimo programą. O nuo 2012 metų jau e, pradėta aptarinėti valstybės pagalbos klausimus. E, bet kita vertus, kita vertus, vėlgi to nepakanka tam, kad mažosios ir vidutinės įmonės tikrai ir toliau išliktų šios krizės sąlygomis. Ačiū pirmininkė, ponė Griffin. Džana, jūs paminėjot e, klasterių politiką, bet kaip užtikrintume, kad tai, ką, apie ką kalbėjo Patricija, kad tai dėrėtų su būtent mažųjų ir vidutinių įmonių poreikiais, nes e, e, vėlgi buvo paminėta, kad mažosios vidutinės mikroįmonės jų yra dauguma jungtinėje karalystėje. Ir tokiu būdu buvo kalbama apie jų tiesiog sutelkimą, e, mokymo kursus, kitus dalykus. Uh, ir kartu jau dedama pastangų tam, kad būtų galima sumažinti ten ta, tam, tikra, tam tikras tarpinės grandis, kurios yra kliūtis gauti finansavimą. Bet to struktūrinių fondų patirtis tokia, mano regi, regionai tai Liverpoolis, Manchesteris, um, Mes esam pasimokę iš e, būtent fondų, tai yra iš projektų, kurie buvo finansuojami iš e, tam tikrų infrastruktūrinių fondų patirties, nes kalbam apie būtent tikrai skubes, spręstinas problemas. Ir galiausia, kaip tai dera su platesne pramonės politika. Antai, jungtinėje karalystėje, mano manimu, Iš tikrųjų yra didžiulis atotrukis, neleistinas atotrukis e, tarp kartų ir kartu atotrukis tarp juodaodžių ir baltaodžių verslininkų. Kaip iš tikrųjų, ką mes ketinam daryti, ką galėtume daryti, kad sudarytume vienodas sąlygas visiems. Pirmininkas, labai ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Kali apie mm, smulkių įmonių asociaciją Airijoje. Ačiū. Ačiū prelegentėms, ačiū ponė pirmininkė. Prelegentės papildė vieną kitą, nes e, Joana kalbėjo apie tai, kas ketinama daryti ES lygių, o Patricija kalbėjo apie tai, kas daroma vietoje. Ir dabar Patricija atkreipė dėmesį į štai tokį dalyką. Į ką Dabar kalbant apie šitą įmonių testą, Tai čia reikėtų kalbėti apie skirtingas įmonių kategorijas ir skirtingą jų traktavimą. Yra mažos, vidutinės, didelės, mikro įmonės, bet 99 procentai įmonių yra mažosios ir vidutinės. Bet kita vertus tai ne visai atspindi tikrovės, nes įmonės yra įvairesnės. Be to, Joana minėjo, paminėjo kosme programą Bet kita vertus, tos programos lėšos ne visada e, šiaip pasiteisino, bent Airijoje. O dabar dar e, klausimas dėl biurokratinių kliūčių Airijoje, kas daroma siekiant jas pašalinti. Bet to buvo paminėtas įgūdžių, kvalifikacijos klausimas kaip jį būtų galima spręsti, kad darbuotojai e, ateinantis į mažasias vidutinės įmonės ar jas pradinės turėtų reikiamų kvalifikacijų. Ir dabar vėlgi šiaip tikimasi, kad mažosios vidutinės įmonės vėl prisidės prie užimtumo kartų klausimų sprendimų. Ačiū. Toliau Ponas Borelį, ačiū ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, nelengva mąstyti apie E, politika konkrečiai orientuota į mažasias ir vidutinės įmonės, turint galvoje, kad toms įmonėms daromas mokestinis spaudimas toli gražu nevienodas valstybėse narėse. Antai yra valstybių narių, kurios naudojasi mokestiniais svertais, norėdamos skatinti mažųjų vidutinių ir veikimą. Antai taip Airijoje yra Kitaip, kitose valstybėse narėse yra kitaip. Bet e, kaip Jūs manot, gal ES būtų pravartu pradėti mąstyti apie e, šiaip jau mokesčių politiką ir jos įtaką mažųjų vidutinių įmonių padėčiai? Ačiū, ponė Sander. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Sander, noriu pakomentuoti ir turiu klausimą pateikti. E, noriu pasveikinti visas tas, visus tuos gerus ketinimus, nuveiktą darbą, bet kita vertus e, vietoje, kai susitinki su įmonėmis, tai matyti, kad tos geros intencijos ne visada šiaip jau duoda vaisių mm, mažosios ir vidutinės įmonės turi nueiti tikrą kovos kelią, E, ieškodamos tinkamos informacijos, jos dažnai ieško tokios informacijos internete, bet ta informacija e, dažnai tik anglų kalba, e, tada sunku rasti tam tikrą tarpininką, finansavimo partnerį, tam tikrą patarėją kuris paremtų jų programas ir vėlgi surinkti visus reikiamus dokumentus būna ir po to vėlgi reikia atlikti tą, tai yra pakelti su kontrole susijusias išlaidas. Tad iš ties padėtis labai sudėtinga, nepaisant visų tų gerų žodžių ir ketinimų. Na ir toliau, tai buvo pas, pastaba, o tu, toliau turiu klausimą poniai Drake. Jūs kalbėjot apie atsinaujinimo įmonių e, lygį čia e, horizontas 2020 kontekste. Jūs sakėt, e, vėlgi, kalbėjot apie naujas įmonės, kurios kūrėsi tos programos dėka. Bet dabar klausimas, tos įmonės, kurios jau įsikūrusios, ar jos gali pateikti naują paraišką, norėdamos gauti tos Horizon 2020 programos e, lėšų. Ačiū. Ačiū, Karėmaška. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, lankiausiu Airijoje dar prieš krizę ir tuo metu aš rengiau pranešimą dėl ES biudžeto. Ir tuo metu aš mačiau, kaip sprogo šitas nekilnojamo turto burbulas ir mes visi žinojome, kad, kad iš esmės e, kažkada sprogs šitas burbulas. Ir labai džiaugiuosi, kad Airija taip greit atsigavo. Aš e, jaučiu e, teigiamas nuotaikas iš jūsų įmonių. Aš pritariu ponui Rubigui, kad svarbu kad e, įmonė metų pabaigoje neturėtų skolų. Taigi būtent e, e, tokiu atveju įmonė turi turėti atitinkamas grinųjų pinigų įplaukas. Na, gali būti ir skolų, žinoma, bet tai, bet tai nereiškia, kad jos tos įmonės bankrutuos. Todėl aš norėčiau pateikti klausimą. Mes, parlamentas tai yra ir taryba, mes nutarėme prieš kelias mėnesius, kad įmonės per 30 dienų turi sumokėti, apmokėti visas sąskaitas. Taip pat ir sveikatos apsaugos sektorija. Tačiau taip, taip, e, nė, taip nėra. Nesilaiko tos finansinės disciplinos kai kurios įmonės ir tik tai 4 procentai įmonių Airijoje būtent e, sumoka, sumoka laiku e, savo skolas. Pane Kopelė, ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti abiems ponioms e, už e, puikius pranešimus, ypač poniai Dreik norėčiau padėkoti, kuri būtent yra atsakinga už mažas ir vidutinės įmonės ir, ir tikrai e, jai teks svarbi užduotis, nes mes žinome, kad mažos vidutinės įmonės iš tiesų sudaro 99 procentus privataus verslo ir du, tre, du trešdaliai visų darbuotojų dirba būtent čia, tokiose įmonėse ir e, didžiulė taip pat ir mokestinių įplokų dalis e, yra gaunama iš tų įmonių. Todėl e, mūsų ekonominė politika turi stipriau akcentuoti būtent mažų vietinių įmonių svarbą. Iš tikrųjų, tokia aplinka turėtų būti sukurta, kad metų pabaigoje tos įmonės būtų pelningos o neturėtų skolų. Taigi tam reikia sumažinti biurokratinę naštą, jūs apie tai kalbėjote, tam reikia įvairių priemonių, pavyzdžiui, yra atitinkamas e, gairės valstybės narėms, kaip sumažinti biurokratiją. Aš manau, kad e, jūs taip pat turėtumėt būti budrus ir teiktumėt savo pasiūlymus, kaip e, sumažinti tą biurokratinę naštą. Na, dabar, kalbant apie biurokratiją, turėčiau perėti ir prie kliūčių. Uh, E, prekybai, manau, kad ir šioje srityje reikėtų sumažinti biurokratinę naštą. Kitas dalykas tai yra finansavimas. E, Pane Kelant taip kalbėjo, kad tai yra viena iš pagrindinių problemų. Jūs kalbėjote Kosme Horizontas 2020 programas, e, būtent šių programų pagalba yra paremiamos mažos vidutinės įmonės. Kitas antras klausimas, iš tikrųjų, arba, arba prašymas, čia kaip panas Rubikas pasakė, kad laisvas nuo mokesčių zonos yra kuriamas e, Prancūzijoje. Galbūt, e, jeigu Prancūzija pasteisins šį patirtis, reikėtų gal į gairias įtraukti atitinkamas rekomendacijas. E, kitas dalykas tai yra klasterių kūrimas mažųjų vidinių įmonių. Austrijoje yra tokia patirtis sukaupta. Galbūt tai galėtų būti geroji patirtis, kurį galėtume pasidalyti ir tokiu būdu, žinoma, sumažinti biurokratijos naštą. Ačiū, e, panas Martau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai gerai dabar, kad mes kalbam šiuo klausimu, nes mažosios vidutinės įmonės vaidina tikrai didelį, labai svarbų vaidmenį. Turiu tokį klausimą, kas man kliūva. Jei dabar e, kalbant apie augimą ir norima sumažinti e, šiaip jau tam tikras išlaidas susijusias su, su, su e, tam tikrais dalykais, bet kita vertus reikėtų atsargiai elgtis. Tai, būtų, tai labai jau kraštutiniai požiūriai. Dabar buvo kalbama apie labai mažųjų, mažų mikro įmonių finansavimą ir klausimas, uh, koks tada e, bankų vaidmuo tokioje krizėje. Aš nežinau, kokia padėtis yra Airijoje, bet kita vertus žinau, kad bent mano šalyje bankai niekada neatsižvelgia į mažųjų įmonių finansavimo poreikius ir dėl to tos įmonės turėjo bankrutuoti. Ir tuo tarpu, kai yra didžiosios tarptautinės įmonės. Uh, vėlgi dabar kalbama apie tam tikrų mokėjimų e, sumažinimą, tai yra laikotarpio sumažinimą, bet tam tikroms uh, įmonėms vėlgi numatoma, numatoma mokėjimai per e, ten kur kas ilgesnį laikotarpį, pagal kitaip, kitaip jos negalėtų gauti kon, kontraktų ir tada turi, suinterpre, tai yra, turi bankrutuoti. Toliau, mažųjų vidutinių įmonių klasterių mintis iš tikrųjų yra labai e, gera. Maničiau, kad reikėtų e, šiaip jau skleisti Europos gerąją patirtį. Aš neseniai lankiausi Italijoje ir mačiau, kaip e, ieškoma priemonių mm, įmonėms. Jūs kartu kalbėjot apie prieigą prie informacijos, e, su tuo susijusius sunkumus. ir nuo to labai dažnai, dėl to labai dažnai kenčia šiaip mažųjų vidutinių įmonių darbuotojai. Ačiū, paskutinis kalbėtojas, panas Maragal. Ir po jo klausimo tada steiksiu žodį jums. Ačiū. Ačiū. Pane pirmininkė. Ačiū už pranešimus. Aš kalbėsiu trumpai. Aš tik taip e, papasakosiu, kaip Ispanijoje atrodo situacija, ypač Katalonijoje, kur e, yra tam tikras e, ypatinga įmonių struktūra susiklošiusi. Iš tikrųjų, tai yra viena iš istorijos dalių, bet tai, tai dar ne viskas. Iš tikrųjų, ta, tie mokesčiai, kurie yra skiriami mažos vidinėms įmonėms, jie yra skirtingi nuo kitų, kitoms įmonėms skirimo mokesčio, yra du elementai, dar yra, e, kurie kelia daug problemų. Tai yra pirmiausia finansavimas ir kitas išlaidos už energiją. Ir e, iš esmės e, tas apmokesnimas yra beveik dvigubai didesnis negu Europoje, Katalonijoje. Ir todėl aš norėčiau dėl to iškelti klausimą dėl mokesčių bazės suderinimo Europoje. Būtent todėl kad tai yra būtina suderinti apskritai apmokestinamą valstybėse narėse. Jeigu mes e, atsižvelgtume į realaus verslo dydį Katalonijoje, galėtume pasakyti, kad iš tiesų čia kalbame ne apie mažas vidutinės įmonės, bet apie mažasias įmonės, nes vidutinių įmonių pas mus praktiškai nėra. Ir iš tiesų reikia e, galbūt dar pasistengti, kad kiekviena maža įmonė taptų didesnė. Taip pat e, manau, kad būtina investuoti į e, profesinį mokymą ir manau, kad mokyklos turėtų būti susijėtos su, e, su darbo rinkos, rankoje esančia realybė. Jeigu nėra jokio ryšio tarp darbo ir švietimo, nes įmonės yra per mažas, tada mažos ir įmonės neras joms tinkamų darbuotojų. A, a, komisijos pirmininko Junkerio investicijų planas yra teisingas, einama tinkama linkme. Bet investuojame tik tai didžiuosius infrastruktūros projektus, o tai nėra didžiulė pagalba mažosoms vidutinėms įmonėms. Todėl jo plane mums reikėtų didesnio akcento ant mažųjų vidutinių įmonių, būtent ir vietos e, galimybės. Ir tam reikia gerių priemonių, kuris būtų skatinamos ES. Ačiū visiems kolegams. Aha, norėčiau stikti žodį E, ponė e, Dreip, jinai atvykusi iš Maltos, jinai studijavo Maltoje, jinai dirba e, taip pat Europos komisijos atstovybėje Maltoje. Jūs esate susipažinusi su mažos, ma, mažosios, mažos, mažų vidutinių įmonių situacija, ne tik tai Maltoje, bet ir apskritai komisijos kontekste. Taigi jums teiksiu žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Jums, gerbimi parlamento nariai, už klausimus ir jūsų susidomėjimą mažosiams vidutinėmis įmonėmis. Žinoma, aš apsiribosiu tik tai tais pagrindiniais klausimais, kurie man buvo užduoti. Pirmiausia, jei galima, aš norėčiau pradėti nuo, nuo tos minties ir nuo, nuo kritikos. Ir nuo tos tikrai pagristos kritikos, kurią sakė Patricija, dėl būtent tų finansavimo priemonių. Ir tai būtent kaip, kaip šita finansavimas teikiamas per bankus, tarpininkus ir ta, per tam tikras institucijas. Galbūt iš tiesų tie tarpininkai galbūt arba bankai nebūtinai aktyviai ieškos mažų vietinių įmonių, kuriems galėtų būti suteiktas šis finansavimas. Bet pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad mm, mes e, bent jau skatiname bankus arba kviečiame juos uh, kreiptis į Europos investicijų banką, kad atitinkami bankai būti, būtų ta, taptų tą jungiamąją grandimi su vietos mažosiomis vidutinėmis įmonėmis ir kad būtų įsitraukę į verslumo tinklą uh, 2015 metais būtent toks tinklas bus pradėtas įvykdyti, taip būtent sausio mėnesį. Ir, ir finansų patarėjų atinkamos paslaugos bus teikomas tokio atvejo ir visi, kurie yra susiję su mažos vidutinėmis įmonėmis, galės pasinaudoti atitinkamus priemonėms, kad įgytų atitinkamą patirtį, gebėjimus, žinias ir galėtų padėti toms įmonėms. Uh, bet e, vis dėlto būtų, e, būtų e, teikiamos ir atitinkamos garantijos, kad bankai kaip tarpininkai galėtų įvertinti savo riziką ir kad, kad būtent tos įmonės galėtų pasinaudoti tomis galimybėmis, kurios yra būtent teikiamas atsižvelgiant į bankų teikiamas paslaugas. Uh, yra. Pirmiausia, reikėtų dabar teikti daugiau galimybių, kad patys bankų darbuotojai, kad atitinkamas institucijos turėtų daugiau žinių, kad galėtų geriau įvertinti mažas vietinės įmonės. Dabar, kalbant apie šitą mąstymą, pirmiausia, arba, arba akcentavimą tų mažųjų įmonių. E, pirmiausia, e, iškeliamas klausimas dėl e, reguliacinės aplinkos, kuri tinkamesnė mažos vidutinėms įmonėms. Tos įmonės nenori jokių išimčių, joms nereikia tokių kvotų. Tai yra atitinkami atitinkamos apklausos, testai, kurias Europos komisija vykdo, generalinis tai sekretoriatas, e, kitos tarnybos e, būtent e, tai, tai daro, kur, kurios nėra tiek susijusios su mažos vidutinėmis įmonėmis, kiek mes, kad, kad galėtų sukaupti geriau žinių, taigi koks bus poveikis tų finansinių priemonių arba apskritai teisėkuros priemonių Europos komisija, Europos parlamentas e, lapkričio 27 dieną e, prieš kelias dienas priėmė e, rezoliuciją dėl tų poveikio vertinimo gairių, ir, kurios yra susijusios su, su mažų vidinių įmonių testavimu arba apžvalga. Ir taip siekiama sustiprinti šito poveikio vertinimo reikšmę. tai būtent patikimumą padidinti šio poveikio vertinimo. Taigi, derinant pirmiausia šitą mąstymą apie mažasias įmonės ir derinant su gairėmis, taikant REFIT programą, kuri dabar iš esmės nėra pritaikyta dabartiniai realybei, mes turėtume perkalibruoti atitinkamiems poreikiams, atižvelgdami į dabartinius uh, poreikius arba tikslus savo atitinkamą ekonominę politiką, o netaikydami kažkokias išimtis įmonėms e, iš teisės aktų. Dabar kalbant apie tas šaliasias galimybės, aš norėčiau atkreipti dėmesį į žalį veiksmų planą, kuris 2014 e, metais buvo e, parengtas, kuriuo buvo siekiama geriau ap, parengti arba aprūpinti mažasis e, vietinės įmonės, kad jos galėtų pasinaudoti verslo galimybėmis e, šaliosiuose rinkose. Taigi mes e, bendravome su suinteresuotomis šalimis, žaliosiomis rinkomis, E, mažų vidutinių įmonių atstovais, kad, kad galėtume imtis priemonių, kuris būtų tinkamiausios. Ir mes atliekame tai poveikio vertinimą, vertinimus, kitus, e, e, kokios priemonės geriausios, ką reikia dar imtis. Ir taip pat darome apžvalgas siekdami įvertinti, kaip jie efektyviai išnaudoja iš, iš, išteklius tos, tos įmonės ir kaip galima pagerinti jų veiklą, būtent siekiant vykdyti veiklą žaliosiose rinkose. Dabar dabar rizikos kapitalo. Čia aš norėčiau vėlgi sugrįžti prie e, kosme priemonės. Taip, rizikos kapitalas e, e, jis yra pakankamai nedidelis, jo nėra praktiškai, ar jis yra menkai teikiamas mažosioms vidutinėms įmonėms. Yra a, a, a, iš esmės a, turėtų būti kūriamas toks a, tokie, to, toks e, finansavimas, būtent remintis e, rizikos kapitalu, kad e, atinkamomis priemonėmis būtų teikiamos galimybės teikti pakankamai ribotą finansavimą įmonėms. Tas verto poveikis, tas 21 milijardas eurų, būtent tai bus siek, jis yra skirtas tam sverto poveikio arba paskatos poveikio, jisai turėtų paskatinti e, įmonių veiklą. Bet mes turėtume kurti tokias taisyklės, kad e, privatus arba instituciniai investuotojai e, būtent siekti teikti tokio, tokį kapitalą ir diversifikuoti kosme priemonės skiriamą finansavimą. E, ir čia būtent e, smulkio verslo akte tai turėtų atsispindėti. E, bet reikia mums daugiau informacijos, iš tikrųjų, ko reikia, kaip reikia pagerinti. Dabar bent jau grįžtamas ryšys tikrai yra užtikrinamas, bet reikia dar jį panagrinėti. Taigi, 815 bent jau atsakė suinteresuotų šalių į mūsų anketas. Taigi, e, kągi mes dabar e, atitinkamose valstybėse nuveikėme. Žinoma, e, yra atitinkamos iniciatyvos iš pačių mažų vidutinių įmonių, kurios yra tikrinamos ir aš tai čia kvieščiau valstybės narės, nes dalį struktūrinių fondų perkelti būtent įgyveninti atitinkamas priemonės, tos lėšos gaunamos yra toms priemonėms, būtent e, vykdant strateginės investicijas, kurios būtų skirtos ir mažos vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad tai iš tikrųjų e, būtų sveikinina e, perspektyva. Ir pono Junkerio būtent planas taip pat yra skirtas tokiam tikslui. Dabar jūsų informacija iš tikrųjų kai, kai kurios. E, e, e, FC, FC fondas būtent yra skirtas tokiam finansavimui, čia naudojasi to finansavimu jau ir Prancūzijos, Italijos ir kitų šalių mažos vienos įmonės dabar dėl klasterių tos strategijos, tai dar kiekvieną žodį pasakyčiau, komisija 2016 metams planuoja, kad klasterių strategija uh, bus skirta būtent atsirandančiams pramonės šakoms arba sukuria atitinkamas lengvesnės sąlygas arba transformuojant atitinkamas įmonės arba pramonės sritis ir taip pat skatinant pasienio arba regionų bendradarbiavimą. Ir manau, kad tokios investi, ino, inovacijos E, būtent suteiks galimybę e, e, klasteriams ir mažosioms vidutinėms įmonėms bendradarbiauti. Dabar kalbant apie pajėgumus arba gebėjimus, mes, mes smulkio verslo akte, mes naujajame, mes atsižvelgiame į šį klausimą. Mes iš esmės siekiame priartėti prie 23 milijono mažų vidutinių įmonių, būtent kalbėdamėsi su atitinkamas e, e, suorganizuotomis šalimis atstovais tų įmonių, kurie bendradarbiauja, e, pežiūrint šitą smulkio verslo aktą ir įvairiose regionuose jau, jau matosi mūsų iniciatyvos. Mes norime bent jau dabar vietos įmonėms teikti paramą. Ačiū, ponė Kalan baigė Airijos universitetus, kolegijas, dirba įvairiose Airijos institucijose. Patricija tapo 2017 metų verslo moters e, premijos laurete. Taigi, ji taip pat Europos verslo asociacijos komiteto narė. Dėkuoju, kaip ir Džoana, aš norėčiau suskirstyti klausimus pagal temas. Kalbant apie gamybą ir apie verslo slėnius. Iš tikrųjų, mes anksčiau ypatingą dėmesį kreipėme paslaugoms, o dabar persiorientuojame labiau į gamybą. Labai svarbu, kad verslas tiesiog e, leistų patiems pasirinkti. Todėl mes tiesiog mes pabandėme sujungti tuos, kurie e, dirba gamybos srityje ir taip pat e, sudaryti jiems sąlygas, kad jie galėtų tartis su vyriausybės atstovais, turint omenyje, kad mūsų šalis yra maža ir dėl to, kad tarptautinės įmonės įsikūrė aplink miestus, medicinos e, prietaisų įmonės, vaistų įmonės yra įsisteigusios miestuose ir jos yra labai aktyvios ir jos tiesiog stengiasi būti labai inovatyvios. Žinoma, e, autorių teisų klausimas yra labai svarbus, tačiau kita vertus labai svarbu taip pat sudaryti galimybės mažų įmonių atstovams dirbti e, su dideliom, didelėmis įmonėmis įsikūrusiomis e, e, verslo centruose. Bendros įmonės puikiai supranta, kad tas finansavimas yra e, teikiamas iš vyriausybės. Žinoma, jos nelabai žino, kad finansavimas yra teikiamas per kosmę arba kitas finansinės priemonės. Kalbant apie teisinį reguliavimą, šią savaitę mes suorganizavome uh, E, seminarą ir mes pasitelkėme patirtį, kuri sukaupta yra Junktinėje karalystėje ir kitame kontekste. Ir puikiai suprantame, kad labai svarbu turėti tinkamus teisės aktus. Šioje srityje valstybės vyriausybės užduotis yra labai atsakinga. Žinoma, mes puikiai suprantame, kad reikalingi teisės aktai, tačiau jie turėtų būti tokie paprasti, kad verslui būtų nesunku tuos teisės aktus taikyti. Aš manyčiau, kad tai yra labai svarbu, nes verslas turi neturėti papildomų kliučių. visų pirma reikia e, suprasti, kad siekiant įgyvendinti teisės aktus reikia įdėti pakankamai daug darbo laiko, tačiau kita vertus, jeigu yra teiraujamasi apie e, įmonės darbuotojų darbo laiką, tai tiesiog ta anketa turi būti paprasta užpildyti ir atsiųsti atsakymus. dėl vėluotų, vėluojančių išmokų. Komisija pradėjo atitinkamą kampaniją šiuo klausimu. Mokėjimo terminas Airijoje yra 60 dienų, tačiau krizės akivaizdoje buvo nuspręsta prailginti šitą terminą. Jeigu, žinoma, buvo susitarta, kad šitą mokėjimo trukmė bus su, sumažinta ir kad bankai įsipareigojo, pavyzdžiui, mokėti per 15 dienų. Verslas taip pat stengiasi laikytis tokios nuostatos, tačiau žinoma, už kai kurias sutartis yra sumokama šiek tiek vėliau. Tačiau kita vertus Airija, kadangi mūsų ekonomika yra pakankamai maža, tai mes laikomės 30 dienų laikotarpiu. Tačiau nežinia, pavyzdžiui, ar sutiktų su tokiu mokėjimo terminu tarptautinės bendrovės. Žinoma, reikėtų stengtis susitarti dėl mokėjimo termino vienos šalies kontekste. Svarbu užtikrinti, kad verslas turėtų geras galimybės vystytis ir, žinoma, atsižvelgiant į gerąją praktiką sukauptą kitose valstybėse. Dėl kvalifikacijos ir kvalifikuoto darbo Žinoma, viskas priklauso nuo e, verslo pobūdžio, dėl, nuo finansavimo sąlygų. Kartais įmonių grupės e, verslų slėniai apjungia savo pajėgas ir moko savo darbuotojus. Tačiau, žinoma, šitos išlaidos yra labai nedidelės lyginant su uh, E, įmonėmis, kurios teikia kvalifikacijos ir mokymų paslaugas. E, kartais e, vadybininkai tiesiog patys nežino, ko jie nežino. Ir todėl labai svarbu pateikti informaciją, kokiu naujovių yra versle. Dėl vėluojančių E, vėlavimo. Mes pakeitėme atitinkamą teisės aktą, kuris e, numatė e, galimybę po įmonės bankroto jai įsisteigti arba pradėsti verslą dar kartą. Žinoma, labai sunku stebėti verslininkus, kurie priversti sustabdyti savo e, verslą ir labai svarbu jiems padėti, kad jie galėtų grįžti vėl į verslo vėžes, kadangi kiekvienas nori išlikti konkurencingu, tačiau klaidos arba žlugimas yra neišvengiamas, su tuo reikia taikytis. Dėl verslumo skatinimo ir E, tam tikrų grupių įtraukimo į verslą, turi galvoje lygias e, galimybės tam tikrų nacionalinių, tautinių mažumų atstovams arba e, įvairių lyčių atstovams. Tačiau reikėtų vis dėlto atskirpdėmėsi į tai, kad verslininkai yra individualūs asmenys, imasi individualios rizikos, tačiau vienintelis dalykas, ko jiems reikia steigimosi stadijoje, visiškai nepriklausomai nuo to, ar tai būtų tam tikros lyties atstovai, ar tai tam tikros tautybės atstovais, jie nenorėtų būti traktuojami skirtingai, jie yra e, tokie patys verslininkai, kurie norėtų dalyvauti finansavimo programomis, gal netgi pasinaudojomis tomis, kurios yra skirtos tam tikroms tikslinėms grupėms. Bet kokios geros verslo praktikos pavyzdžiai yra labai svarbus ir mums. Mums svarbu gauti tikslę informaciją iš interneto, iš kosmi e, informacinio puslapio. Tiesiog negalima gauti jokios informacijos apie mūsų šalyje plėtojimą verslą. Žinoma, mokesčių politika kiekvienoj valstybei yra e, rodomas pavyzdys į Airiją, tačiau dar yra galimybių sumažinti mokesčių naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Gal vertinant iš mažosios įmonės perspektyvos reikėtų pasakyti, kad mūsų vyriausybė ne, nepak pakankamai atsižvelgia į mūsų poreikius, kadangi nedaro skirtumo tarp atskirų verslo rūšių arba kartais tam tikras verslos apmokestinimas 30 procentų, o kitas 10 procentų mokesčių. Ačiū abiem pranešėjoms. už jūsų pasisakymus, pranešimus ir už jūsų labai išsamius atsakymus į klausimus. Dabar kalbėsime apie mažų ir vidutinių įmonių galimybės naudotis finansinėmis priemonėmis. Gui Geldhof yra kitas pranešėjas. po to, kai mes aptarėme mažas vidutinės įmonės, jų verslo problemas piet, Europos pietuose ir šiaurėje. Dabar mes išklausysime informacijos apie situaciją Belgijoje. Kui Geldhof baigė universitetą Solovei verslo mokyklą Bruselėje 91 metais ir jisai e, imasi vadovaujančių vaidmens verslo srityje, dirbo McKenzie e, bendrovėje verslo konsultantų, taip pat Solvei verslo konsultantų ir yra, yra Belgijos uh, bendrų įmonių asociacijos narys ir labai aktyviai veikla, veikia šioje e, srityje, taip pat yra labai aktyvus ir kitose verslo šakose. Taigi aš suteikiu žodį Koi Geldhof. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę pakalbėti su jumis apie bendro kapitalo įmonės. Bendros įmonės yra ne tik tai pradedančios įmonės, bet ir mažos ir vidutinės įmonės, kurios labai sparčiai auga bet jos taip pat, e, jums taip pat reikalinga pagalba. Man labai malonu girdėti, kad vis daugiau iniciatyvos imasi komisija ir parlamentas siekdami pripažinti bendras įmonės bendrame politikos kontekste. Tai labai svarbu, kadangi bendrų įmonių kapitalas yra kitoks negu bankų ar kitų finansinių įstaigų skiriamas kapitalas, kadangi bendrasis kapitalas tiesiog suteikia finansus įmonėms, bendrovėms. Labai svarbu į jungtinį kapitalą žvelgti į kapitalą kaip į kitokį kapitalą. Mes neinvestuojame į prekybą, į finansinės priemonės, į sudėtingus gaminius, kurių, apie kuriuos sunku suvokti. Mes bend, investuojame į realią ekonomiką, į konkrečius žmonius, žmonės, į konkretų verslą. Ir Labai svarbu mums, kad augančios įmonės taptų ateities lyderės. Taigi mes esame tam tikras svertas papildomam finansavimui ir konkrečiai kalbant padedame atverti ir taip vadinamo švelnaus finansavimo galimybės, tiesiog atveriame galimybės gauti finansavimą iš kitų šaltinių. Tiesiog norėjau pasakyti, kad mes esame investuojantys ilgalaikium laikotarpiu. Jeigu mes investuojame į bendrovės, tai mes investuojame e, universitetų projektus, sakykime, molekulinis, nes chemijos e, projektus ir tiesiog bendraujame su tokiamis bendrovėmis, su tokiu verslu e, šešerių, aštuonerių metų laikotarpį padėdami toms įmonėms aukti ir plėstis. Pateiksiu keletą skaičių. Nenorėčiau jūsų užversi skaičiais. Tiesiog apibendrinau kai kuriuos ir noriu pateikti jums pasakydamas, kad mūsų pramonė investuoja maždaug į 20 tūkstančių Europos e, bendrovių. Kiekvienais metais mes investuojame į 4 tūkstančius naujų bendrovių. Vos besis kuriančios įmonės yra labai svarbus aspektas, tačiau kita vertus mes investuojame ir į pasaulinio masto bendrovės. Visi skaičiai yra negalutiniai, pateiksiu tik tai apibendrintus skaičius. Tiesiog patirtis parodė, kad mes investuojame pakankamai daug Ypač pastaruoju metu investicijos sumažėjo, mūsų pramonė kasmet investuoja apie, investavo apie 9 milijardus eurų per pastarąjį krizės laikotarpį, e, ta suma sumažėjo iki 7 milijardų. ne visos bendrovės gali gauti mūsų finansavimą. Mes kreipiame savo finansavimą į tam tikrus rinkos segmentus. Daugiausia lėšų yra skiriama informacinės technologijas. Per pastaruosius penkerius dešimt metų mes investavome į švarę, te, švarias technologijas į žalias technologijas. Tai reiškia, kad mes investuojame į tam tikras įmonės, kurios dirba atsinaunančios energijos srityje, žaliosios, žaliojo verslo, ekologiško verslo srityje. Taip pat matote, kad 90 procentų mūsų e, įmonių įdarbina maždaug šimtą darbuotojų, turinčių ilgalaikės darbo sutartis. Be to mes investuojame į didelės įmonės, kurios papildomai gali priimti į darbą e, darbuotojų. Mes e, investuodami milijoną į bendrovę paliekame dar dviejų milijonų rezervo finansavimą, kuris galėtų būti skirtas toliau padedant tai įmoniai e, plėtotis. Nėra prasmės investuoti į įmonę, jeigu ji negalės plėstis neturėdama lėšų. Jau kalbėjome, kad mūsų pinigai yra turtas, jokių būdų neskola ir šitas kapitalas yra mūsų vadinamas švelniuoju kapitalu, kadangi jisai yra teikiamas pagal nacionalinės programas, kaip subsidijos, vyriausybės subsidijos ir sustiprina įmonės galimybės skolintis apskritai ir pritraukti e, akcininkus iš užjūrio. Mes siekime pritraukti investuotojus į Europą, kadangi au, iš Japonijos, iš Junktinių Amerikos valstijų tam reikalingi vietos e, investuotojai, kurie užtikrina tą pagrindinį finansavimą. Todėl labai svarbu turėti pastovaus uh, jungtinio kapitalo pramonė. Aš jau minėjau, kad mes nesame tik bankai. Jeigu mes kreiptumėmės į banką, prašydami paskolos, tai bankas įvertintų, ar bendrovė gali gražinti paskolą, ar tiesiog ar gali e, tiesiog išlipti iš šios skolos. Jungtinis kapitalas siekia būti akcininku toje įmonėje, kuriai teikiamas finansavimas. Mes skiriame finansavimą, tuo labiau, kad aš dirbu šioje srityje jau 20 metų, išmanau šitą verslą ir mes turime profesionalaus investavimo tinklus ir mes puikiai žinome, kas gali padėti mums investuoti į konkrečias įmonės. Mes esame sukaupę tam tikrą žinias, e, ekspertinės žinias ir teikiame konsultacijas, mes galime būti teisės patarėjai turintys kuo geriausių ketinimų konkrečios įmonės atžvilgių. Tiesiog mes siekiame, kad įmonės veiktų pavyzdingai. Todėl, pirmininkė, gerbiami kolegos, labai svarbu suvokti, kaip jungtinis kapitalas pradėjo žlugti pasraisiais metais kadangi kapitalo vis mažėja. Ir, žinoma, kapitalo graža pastaruoju metu sumenko. Politikos formuotojai, teisės aktų kuriejai siekia užtikrinti kuo e, saugesnės investavimo galimybės, tai yra suprantami dalykai. Tačiau tas, tos neigiamos pasiekmes, kurias sukuria Solvency antrasis reglamentas, MIFID ir kiti atnešė labai daug žalos. Kas imsis atsakomybės už tą verslo visuomenę? Elgiamasi taip, tarsi jį neegzistuotų. Tiesiog reikia kažkam imtis rizikos. Tai labai svarbu. Žinoma, jūs pasakysite, kad mes teikiame finansavimą kitais šaltiniais per Europos investicinį banką, Europos komisiją. Tai viešojo sektoriaus e, lėšų švaistimas, kadangi, e, sakykime, Prancūzijoje, jeigu yra nusprendžiama fondui skirti lėšas ir tiesiog nusprendžiama, koks fondas jas gaus, o koks fondas negaus. Ir pabaigai norėčiau kalbėti ne kaip politikas. Tiesiog norėčiau, kad jūs pamastytumėte apie tai, ką, mano manimu, reikėtų padaryti. Mes turime palengvinti verslumą. Jauni verslininkai turėtų būti skatinami imtis informacinių technologijų, modernaus, inovatyvaus verslo. Kartais verslininkai mūsų visuomenėje yra suprantami kaip tiesiog e, besigviešiantis pinigų arba netgi nusikalteliai. Tiesiog kapitalą reikėtų vertinti kaip turtą. Ir nereikėtų pasitikėti tik tai viešoje sektoriaus investicijomis. Institucinės institucijos, valstybės institucijos, bankai, žinoma, gali skirti dalį finansavimo, netgi ir nedidelę dalį Jeigu taip atsitiktų, tai tuomet, pavyzdžiui, draudimo bendrovės galėtų paskatinti verslo bumą. Viskas priklauso ir nuo politikų. And... Labai ačiū už įdomų pasisakymą. Ponas Oliver Gaida irgi iš Belgijos, jis yra vadinamojo European Crowdfunding Funding Network e, tinklo kūrėjas, bent vienas kūrėjų e, ir pirmininkas. Ir e, iš tikrųjų šiaip jau turi su, sukaupęs didelę patirtį įvairiose srityse, dirbdamas Europoje kartu JAV. Ir anksčiau jis buvo. Anksčiau jis dirbo žurnalistu. Kartu jis, kaip ir prieš tai kalbėjęs prelegentas, baigė Solvei verslo mokyklą, mokėsi Vokietijoje, Londone. Žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū parlamento nariams, kad mane pasikvietėt, sudarėt progą pakalbėti. Daug jau buvo pasakyta dalykų, daugumą, aš tik tai keletą dar niuansų paminėsiu. Pone Buzekai, jūs rytą sakėt, kad tai, ką mes aptarinėjom, tai Europos politikų darbo <laughs> tiesiog nesėkmė, nes tais klausimais buvo dirbama 20 metų, bet rezultatų nepasiekta. Dabar kalbama, kad Europą reikėtų padaryti konkurencingiausią e, pasaulyje, bet kita vertus vėl, kas iš tikrųjų padaryta. Tai gal tada kaip tik proga iš naujo įvertinti Europos 2020 strategiją ir imtis naujų veiksmų. Ir tikrai labai malonu, kad bent jau trečdalis komiteto narių susirinko, kad paklausytų to e, atstovų iš sektoriaus, kur sukūrėma 50 procentų BVP, daugybė darbo vietų. Tai gal tada iš tikrųjų šiaip jau didesnį dėmesį reikėtų skirti mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tad aš pakalbėsiu be visą kitą apie crowdfunding. Mano kolega jau paminėjo. Dabar galima kalbėti apie du lygius kapitalo rinkas, kur veikia bankai E, ir, sakykime, bankai turi ten savo sąskaitas, e, skolos yra ir panašiai, ir kita vertus įmonės negali veikti be kapitalo. Ponas Geldokas pateikė keletą skaičių apie Europos kapitalo rinkas. Jos šiaip jau daugiausia susijusios su biržomis, kuriuose vyksta sandoriai ir ten vėlgi tam tikri uh, Tad kita vertus vėl mažusios ir vidutinės įmonės negali pasiremti tradicinėmis kapitalo rinkomis ir didelė viltis yra ta nauja finansavimo forma, vadinamoji crowdfunding. Tad čia iš tikrųjų uh, E, kalbama e, vėlgi apie, kaip sakė, normalų paskolų teikimą, tai labai jis reglamentuojamas ir užkerta kelią mažosioms vidutinėms įmonėms. O dabar, e, kalbant apie 20 milijonų į, į tokių kalbamų įmonių ir su tam tikru uh, skaičiumi mm, darbuotojų, tai e, per metus e, gal kalbam apie 10 tūkstančių įmonių, kurios, e, kurias investuojama. Bet kita vertus, vėlgi skaičiai rodo, kad kad e, įmon, tok, tam dešimčiai tūkstančių įmonių gauti tradicinį kapitalą ir, ir tikėtis, kad jos išsilaikys nerealistiška. Tam reikia alternatyvaus, kitokio finansavimo. Kažkas turi vis dėlto finansuoti tą maždaug 20 milijonų VMI. Tai žmonės, kurie, čia kalbam apie žmonės, kurie šiaip jau užstato savo namus, tiesiog e, imasi įvairiausių rizikingų e, veiksmų, e, kartais tiesiog sukelia grėsmę normaliam savo šeimos gyvenimui tam, kad, jo, kad jie tiesiog išlaikytų ten savo tą menk, mažą įmonėlę. Tad mums reikia kitokių kapitalo rinkų, kur, kurios būtų prieinamos mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Vėlgi, aš čia nekalbu apie tradicinės kredito rinkas, kur labai griežti reikalavimai. Bet aš turiu galvoje apie kitokią, kitokią rinką, kurioje veikia paprasti žmonės, kurie galbūt norėtų paremti, padėti įmonėms, tiesiog prisidėti prie geresnės socialinės aplinkos ir tiesiog nedidelėm pinigų sumom nes mes iš tikrųjų paprasti žmonės sutra, suprantam, kokią riziką prisimam e, investuodami ir e, ką reiškia, jeigu tos e, remiamos įmonės žlunga. Tad dabar tas reiškinys crowdfunding, paprastų žmonių ar visuomenės rėmėjų finansavimas jau reiškiasi pastaruosius penkerius metus po krizės. Per penkerius metus 2 milijardai eurų buvo investuota štai tokiu būdu, be jokios vyriausybių pagalbos. Tad galima kalbėti, kad tie crowdfunding tinklas yra didžiausias investuotojas Europoje. Čia vėl kalbama apie donacijas ar tiesiog paskolas tradicinę prasme, bet mes neturim valstybės, negaunam valstybės pagalbos. E, e, Sakykime, mus, pas mus veikia tokie neinvesticiniai, ne, ne e, invest, tai yra neinstituciniai investuotojai O įprastiniu būdu įmonėms, sakykime, gauti rizikos kapitalų kartais reikia ten dešimt metų įveikti laikotarpį. Tad tokį investavimą gali gauti per labai trumpą laiką, pasinaudoji iš kitų to tinklo subjektų žinių, e, informacijos, yra tam tikros platformos, kurios užsima tam tikrais privalomais dalykais, kaip susijusiais su rizikos ribojimu ir panašiai. Aišku, tuos klausimus irgi reikia spręsti. Ir, ir tiesiog reikia užtikrinti, kad žmonės taip investuodami visuomenės rėmėjai nebūtų apkvailinti, kad jie iš tikrųjų irgi žinotų, į ką jie, kaip, kuo jie rizikuoja. Uh, E, kiek jie gali prarasti. Tad reikia suvokti, kad žmonės turintis pajamas, darbo, darbus, normalius gyvenimus, kad jie galėtų priimti tokius sprendimus, galėtų prisidėti prie investavimo. Todėl mes skatinam privačius e, tam tikrus E, privačias garantijas, bet būtent taip mes mobilizuojam būtent tą kapitalą, kuris dabar miega taupa, taup, kaupiamosiose sąskaitose. Tad e, jeigu pasiremtume kosme programą ar Horizont 2020, tos e, programos tikrai pagirtinos, bet jeigu mes vien tik jomis pasikliautume, tai mūsų ūkis tikrai nejudėtų. Tad vėlgi tas crowdfunding tai iš tikrųjų tam tikrų verslininkų, verslių žmonių tinklas, uh, E, žmonių drįstančių rizikuoti. Aišku, mums dar reikia truputį formalizuoti veiklą. Mes turim tam tikrą neformalų bendradarbiavimą su biržomis, tam tikromis verslo asociacijomis ir su bankais. Mes jau turim sukūrę tam tikrą struktūrą kartu sukaupę informacijos Antai, sakykime, jeigu kalbama apie dešimties tūkstančių eurų paskolą, tai e, dabar banko e, keliu tai būtų šiaip jau e, kur kas sudėtingiau, o mes dabar, sakykime, numaty, sukaupdami tokią, tokią paskolą galėtume pasitelkti elektroninės priemonės. Tad apie visą tai iš tikrųjų verta kalbėti dabar jau nemažai diskutuojama. Mes tikrai turėtume mąstyti apie tai, kaip skaitmeninė revoliucija keičia mūsų e, gyvenimą ir iš tikrųjų e, pas, pasižiūrėjus į tokias mažmeninius sektorius įmonės kaip eBay ar Amazon, matom, kaip jos greuna mažasias vidutinės, vidutinės įmonės dėl to, kad jas maugia kapitalo stoka. O mes iš tikrųjų pasitelkdami skaitmeninės, elektroninės priemonės ir crowdfunding galim padėti. Todėl aš tikrai skatinu, kad mes kitaip pažiūrėtume į paprastų žmonių, piliečių vaidmenį finansuojant. Ir dabar, kai kalbat apie prieigą prie kapitalo, ypač rizikos kapitalo, tai nepamirškit kartu ir crowdfunding. Uh, Ne vien tik kalbėkit apie rizikos kapitalo platformas, bankus. E, e, vėlgi, reikia su, kartu mm, kalbėti ir apie paskatas tam tikras e, žmonėms, investuotojams. Nes taip, tad turėtumėt kartu suvokti ir štai ką, kad mes turėtume mokyti uh, mokyti piliečius, mokyti jau vaikus. Paprastai mokom vaikus, arba reikėtų jau vaikus mokyti, ką reiškia verslumas. Dabar centrinis, centrinio banko informacija maždaug 45 procentai suaugusių žmonių nemoka apskaičiuoti e, palūkanų. Tad mes turėtume visuomenę mokyti nuo pat jaunų dienų vaikų. Ir dabar dėl vyriausybių, jų būtent vaidmens skirstant e, fondus, fondų lėšas, tai tikrai ne vyriausybės turėtų pirmauti šioje srityje. Nes uh, jeigu dabar kalbam apie rizikos kapitalą, tai taip, daroma, sakykime, yra iš, iš viešojo sektoriaus, su viešojo sektoriaus parama, tačiau reikėtų plačiau pasiremti ir tuo paprastų žmonių visuomenės rėmėjų finansavimo modeliu - crowdfunding. Taip, mes jau labai priartėjom prie tikrovės po jūsų pasisakymo, o dabar žodį suteiksiu pranešėjui, ponui Debakeriui. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū dviem prelegentams už tokį aistringą, aistringus pasisakymus. Iš tikrųjų, turėtume kalbėti ir apie tai, kaip sudaryti sąlygas mažosioms ir vidutinėms įmonėms e, gal, būti geriau finansuojamoms. Dabar tikrai priemiau domen, ką jūs sakėt apie privatų finansavimą. Labai svarbu parlamente kalbėti apie tai, ką, kaip mes darom, elgiame su viešojo sektoriaus pinigais, o nereikėtų pamiršti ir privataus sektoriaus, kuris maitina ir gali geriau maitinti MVI. Turiu porą klausimų aš dažnai susiduriu su štai tokiu klausimu. Verslininkai man sako, kad mus, mes finansuojame dažnai per bankų sistemą Europoje. Kodėl? viena priežasčių yra ta, kad patys verslininkai ne visada žino, kokių kitų finansavimo galimybių yra. Todėl reikia keisti mentalitetą, reikia tiesiog plačiau atverti akis, reikia pasižiūrėti ir į tam tikras kitas finansavimo formas. Ir tokiu būdu mes tada galėsim suprasti, kokią vertę turi rizikos kapitalas, uh, ir tas žmonių finansavimas. Toliau, dabar jūs paminėjot um, tas uh, įmonių sritis, kurio, kurioms toks finansavimas uh, labai svarbus, kalbėjot apie žaliasias įmonės, bet kita vertus, ar um, ar pakankamas, pakankamos yra sąlygos, uh, kad būtų galima vėlgi geriau gauti rizikos e, kapitalą, turiu galvoje ten e, žaliasias ekologinės įmonės, kuriuoms vėlgi reikia daugiau investicijų. Klausimas dėl crowdfunding. Taip, iš tikrųjų labai graži mintis, bet kita vertus tai nėra kapitalo steikimo priemonė, čia yra truputį kas kita negu rizikos kapitalo teikimas. Antai ekologiškos įmonės, ekologinės įmonės, e, energetikos įmonės, jos, e, joms pavyko gauti finansavimą per tą crowdfunding ir, ir vėlgi e, netgi pavyko gauti tam tikros gražus. Paul. Mūsų šiandienis pranešėjas Palas Riubikas. Ačiū. Aš manau, kad pranešimai tikrai e, puikiai parodo, kur, kur link mes turėtume eiti. Ir mes e, taip pat užsienio e, komitete mes pateikėme projektą dėl moteriškų verslo angelų, dėl moterų verslo angelų. Ar jūs galėtumėte įsivaizduoti tokius pavyzdžius, kaip pavyzdžiui, kai verslo angelai galėtų veikti tokioje srityje kaip crowdfunding. Nes mums reikia teigiamų pavyzdžių, mums reikia tinkamų gairių, mums reikia geros patirties, bet tam reikia ir pavyzdžių, tam, tam tikrų vedlių, kurie parodytų, kaip veikia toks, toks mechanizmas ir tam reikia tinkamų dokumentų, kad būtų kuriamos ir paskatos, kad kažkas e, visuomenėje būtent pasakytų, aš žinau, kaip, kaip veikia toks mechanizmas, aš turiu atitinkamas priemonės ir aš galiu, sakykime, 10 arba, arba 10 tūkstančių eurų pasiryžęs e, sumokėti. Ir uh, Ir e, aš esu atsakingas, sakykime, už skaidrumą viso šio projekto, vaisto finansavimo ir praktiškai e, visuomenė stebi visą procesą, mato, kad sąžiningai iš tiesų e, jų lėšos yra paskirstamas būtent tam, tam tikram produktui arba paslaugai. Žinoma, reikia pasvarstyti, kaip pagalvoti tą, tą apsidraudimą nuo rizikos būtent kokias paskatas, kokią motivaciją galima sukurti būtent tomis, tomis priemonėmis, kad iš tiesų nebūtų toks, tokia situacija, kad kiekvienas įmoka kažką ir tikisi kaip loterijoje kažką laimėti, bet nieko nėra, jokio rezultato. Na, iš esmės, e, tokia atveju tik tai laimi loterijos savininkas. Ir mes galime tiesiog e, e, e, taikyti tokią programą, kad, sakykime, reklamuotume savo valstybės, kitos šalis būtų skatinamas investuoti į mūsų, į mūsų šalis, į tam tikrus pramonės sektorius ir, ir matys, ką iš to gaus. Mes, mes galėtume, pavyzdžiui, tokį crowdfunding finansuoti globaliniu lygiu, Europą 30 procentų, pavyzdžiui, įmokėtų į, į atitinkamą privačią ir viešąją partnerystę, į viešasis E, įmonės ir manau, kad e, kitos šalis taip pat prisidėtų prie tos iniciatyvos, taip pat atsirastų finansavimo šaltinių. Ačiū pranešėjams. Iš tiesų buvo iškelta nemažai klausimų. Ankstesni kalbėtojai iškėlė tos klausimus, juos galbūt jau atsakė iš dalies ir, ir ponios, anksčiau kalbėjusios, o, o dabar e, buvo pranešėjai. Ne, aš matau, kad dar kažkas nori pasisakyti iškart gausite žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pritarti tam, kas buvo jau pasakyta, pasidžiaugti tuo. Iš tikrųjų, pranešimai buvo puikūs, norėčiau pasveikinti pasirinkus tokius kalbėtojus, bet mes kalbame apie finansavimą. Kalbame apie E, mažų vietinių įmonių e, finansavimą, kurios gamina tam tikrą produktą ir nori pateikti jį į rinką. Tai būtent naują kažkokį produktą arba kažkokį elektroninį produktą internetinėje erdvėje. Dabar e, šio, šio produkto gyvavimo cikle matome, matome kad laikas, laikotarpis trumpėja būtent kada pagaminamas produktas, kada išleidžiamas į rinką. Bet dabar siekiama padidinti šitą gyvenimo ciklą. Būtent, kad e, būtų sukurtas vienas produktas, e, bet e, vartotojai ieškotų panašaus produkto, kito produkto, tai būtų paskata kurti tokius produktus. Tai, tai yra sudėtinga galbūt didžiosiams įmonėms vis pateikti vis nuolat naujus produktus, bet mažosiams įmonėms, kurios lankščios, tai nėra didelė problema. Ir aš manau, kad, kad crowdfunding, tas grupinis finansavimas ar, arba kažkokios investicijos e, grinaisiais pinigais galbūt padėtų mažosiams vidutinėms įmonėms e, būtent kurti tokius e, produktus. Taigi būtent yra tokie mechanizmai, kurie yra skirti mažos vietomis įmonėms, bet yra ir tam tikros struktūros, kurios padeda skatinti inovacijas ir kurti atitinkamas sistemas arba šablonus. Kaip manote, ar tokia tai įmanoma? Ar jūs norėjote, norėtumėte šiek tiek pasigilinti į tą viešai ar privatų finansavimą, kalbant apskaitai apie mažas vidutinės įmonės. Taigi, jūs dabar turite galimybę atsakyti klausimus. Dėkui. Um, first, to... Buvo patikta keletas klausimų. Norėčiau sutikti su kai kurios dalykais, kuriuos jūs išsakėte klausimuose. Šalia bankų finansavimo yra ir kitų galimybių. Tai mūsų jungtinis kapitalas, verslo angelų finansavimo priemonė yra tam tikras užkratas arba kibirkštis bendrame verslo kontekste, kibirkštis leidžianti tiesiog plėtoti verslą, stengtis tapti sėkmingesniu tas e, jungtinis kapitalas yra viena iš finansavimo galimybių taipogių. Kalbant apie e, švarias technologijas, reikėtų pasakyti, kad šita pramonės šaka yra nišiniai, jai reikia ypatingai didelio ilgalaikinio ilgai finansavimo, galbūt finansavimo ir iš viešojo sektoriaus. Labai svarbu pasirinkti tinkamiausią sprendimą, pasirinkti tinkamiausią, perspektyviausią technologiją, kadangi dažnai neaišku, kokią gražą galima gauti investavus tą jungtinį kapitalą į konkrečią naują technologiją. Kalbant apie tam tikrų vaidmenų modelius, mes Belgijoje ir EVCA mūsų partneriai kaiminės valstybės rodo naujus verslumo pavyzdžius nurodo, su kokiomis su kliūtimis yra susidurima steigiant inovatyvų verslą. Iš tikrųjų, labai svarbu, galvojant apie tą savanorišką e, finansavimą, remėjų finansavimą, reikėtų suvokti, kad mes tiesiog turime kreipti finans, finansinės lėšas į konkrečius verslo projektus, ne tik pasiūlyti e, lėšas verslui, bet tiesiog tos turimus, trimas atliekamas lėšas panaudoti tikslingai, naudingai. Dėl e, viešojo ir privataus sektoriaus finansavimo apjungimo, dėl paskatų. Bendro investavimo platformos atlikus projektų atranką galėtų padėti sėkmingai įgyvendinti tam tikrus projektus, panaudojant viešoje sektoriaus lėšas. Tačiau nemanyčiau, kad reikėtų keisti viešojo sektoriaus akumuliuotas lėšas vie, e, privataus sektoriaus akumuliuotas lėšas viešojo sektoriaus finansavimo. Dėl ilgelaikio veslo ciklo finansavimo mes dažnai žvelgiame į jau įsitvirtinusias įmonės ir e, žvelgėme į, į jų tą sėkmingiausią verslo e, etapą. Tačiau visada staptelėjimai yra savaime suprantamas dalykas. Ir labai svarbu atsižvelgti į naujas technologijas. Reikia e, pritraukti tas tą e, verslo angelų finansavimą, jungtinį kapitalą, kad bendrovėms staptelėjus tam tikrų momentų jos galėtų ir staigiai vystytis toliau. Reikalinga tam tikra bakterija, tam tikras užkratas, tam tikra kibirkštis, kad tos įmonės galėtų atsispirti. Ir nesvarbu, kokios lėšos būtų pritrauktos, jos turėtų paskatinti verslo naują šuolį. Aš norėčiau atsakyti į klausimus trumpai. Dėl jungtinio finansavimo Žinoma, e, mm, jauni žmonės baigia mokyklas, jeigu jie lankėsi įmonėse, verslo slėniuose, jie puikiai supranta, kas yra finansavimas. Mes tų dalykų nemokome mokykloje ir baigę mokyklą mokiniai nebūtinai supranta, ką reiškia jungtinis kapitalas, ką reiškia e, starto kapitalas ir skola. Taigi mes turime kreipti dėmesį į tuos dalykus. Jeigu naudojamas jungtinių finansavimu, tai žinoma iškyla klausimas, kaip tos lėšos atsipirks arba kokią naudą jos atneš. Reikia e, iš, tikrai, iš tikrųjų labai konkrečių paskatų, kad žmonės e, nukreiptų savo atliekinės lėšas į verslą ir žinoma, kad gautų tam tikrą naudą arba tam tikrą gražą. Viskas priklauso nuo motivacijos, kadangi tai yra ne investicija, tai yra labiau e, pinigų patikėjimas e, verslui. Kalbant apie jungtinį finansavimą, tai jis gali tapti tam tikrą platformą verslui. Jeigu tokios įmonės veiks sėkmingai, tai jos, žinoma, turės pakankamą e, gražą. Todėl reikia investuotojams pateikti gairias, supažindinti juos apie galimą verslo sėkmę ir riziką ir, žinoma, įspėti, kad tam tikra finansa, tai verslo šaka gali būti e, rizikinga. Skolinimas taip pat yra viena iš paplitusių finansavimo e, sričių būdų, kai yra siūlomos jungtinės lėšos verslui. Pavyzdžiui, Paryžiaus miestas e, labai dažnai naudojasi taip vadinamu crowdfunding. Tačiau, žinoma, reikėtų dar profesionalizuoti šitą verslo šaką. Taip pat verslo angelai naudojasi taip pat crowdfunding galimybės, tačiau jos nėra taip plačiai viešinamos, aptariamos. Kita e, savaitę mes susitiksime su uh, uh, Europos verslo angelų organizacijos atstovais ir taip pat viešojo sektoriaus finansavimo e, federacijos atstovais ir aptarsime visus tos dalykus. Žinoma, parlamentas taip pat gali įnešti savo indėlį į šią diskusiją kokios paskatos galėtų būti siūlomos mažiesiems investuotojams. Visų pirma, tai siejama su uh, finansinės gražos perspektyva ir, žinoma, su pagalba e, verslui. Tačiau ne visada galima tikėtis to tos finansinės gražos, kadangi ne kiekvienas sprendimas finansų rinkoje yra paremtas finansiniais argumentais. Galbūt tai daugiau pasakytina apie prekybos sektorių. Žinoma, gaminio gyvavimo ciklas yra labai svarbus aspektas. Negalėčiau iš karto uh, vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą, tačiau jeigu kreipiamasi į banką, tai reikia įdėti pakankamai daug paslaugų, pastangų, kad būtų galima gauti finansavimą ir tinkamai valdyti šitas lėšas, o kai vadovaujamasi crowd finansavimu, taip pat reikia įdėti tam tikrų pastangų, darbo, sukuriant tam tikrus finansavimo tinklus ir keletą kartų per metus reikia kreiptis į potencialius finansuotojus, kad būtų galima sukaupti reikalingą e, e, sumą. Kaip ten bebūtų, kiekvienais metais galima pritraukti papildomų lėšų, kuriant naujus projektus, tačiau, žinoma, šiuo atveju to finansavimo procesų pagreitinti nelabai įmanoma. Viešoje sektoriaus finansavimas, e, parama. Žinoma, pavyzdžiui, Junktinės karalystės e, vyriausybinis e, verslo bankas numatė 40 milijonų svarų nukreipiamų į tam tikrus patikos fondus, kurie jau kartu su jungtinėmis su crowdfunding nukreipia lėšas e, konkretiems investuotojams, verslininkams. Kas yra be... intelektinės nusavybės klausimai? Tai žinoma, kai yra ieškoma finansavimo, reikia pateikti visuomeniai informaciją apie savo planus, taip pat reikia atsižvelgti ir į galimus konkurentus ir tuo labiau, kad šita rinka yra pakankamai vieša. Dėl tam tikrų inovacinių priemonių. Tačiau kol kas reikėtų pasakyti, kad tos naujos inovacijos nėra kaip nors apsaugotos pagal in, intelektinės teisės aktus. Tačiau, žinoma, reikėtų apdrausti šitą verslą pagal intelektinės nuosavybės apsaugos nuostatas, kadangi tie produktai yra nauji ir jeigu jie pasiteisintų, tai jie gali padaryti didelį poveikį ekonomikai. A, ačiū Jums abiems už Jūsų pranešimus ir už pastabas. Ačiū. Aš dabar kaip tik tai, man dabar buvo tiksliau buvo sutikęs nauja, nauja atsakomybė parašyti E, atitinkamas išvadas su sustikimo tarp 28 e, komisijos narių ir mūsų komiteto atstovo. Aš norėčiau paprašyti mūsų e, ko pirmininką, pirmąjį vicepirmininką arba, arba dabartinę ko, pirmin, ko pirmininkę, būtent pirmininkauti trečiai mūsų klausimų daliai. O aš eisiu atlikti savo darbų. Bene, continuiamo, continuiamo questa eh, interessante. Patricija Toja. Ačiū. Taigi dabar tęsime savo klausimus. Dabar bus trečioji dalis. Labai įdomi tema. Iki šiol kalbėjome daugiau apie finansus, o dabar kalbėsime daugiau apie potencialų išlaisvinimą. apie e, inovatyvų požiūrį. Kaip mes galime rasti naujus kelius, siekdami išnaudoti naują potencialą Europos Sąjungos ir visuomenės naudai. Pirmiausia, teiksiu žodį Žao Vaskoncelos, e, startup e, Lisabona vykdančiam direktoriui. Jums 10 minučių, prašau. Labas rytas. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Ačiū už e, kvietimą pasisakyti. Startup e, Lisboa iš tiesų yra privati asociacija, būtent jie skirta skatinti startuolių kūrimą Lisabonos mieste. Mes jau trejus metus dirbame Ir mes tarsi, veikiame tar, tarsi inkubatorius, tarsi paramos teikėjas. Mes turime tris pastatus Lisabonoje, mes taip pat e, turime žmonių, kurie dirba kaip mentoriai, kasdien padeda e, kurti startuolius ir juos vystyti. Taigi būtent mes e, siekiame e, padėti, e, skatinti investicijas, e, teikti reklamą. Ir mes e, mes e, neskatiname e, kurti atitinkamų mokslinių e, tyrimų, bet mes norime tiesiog tų mokslinių tyrimų rezultatus įtraukti į gamybos arba į paslaugų teikimo sektorių. Taigi mes siekiame padėti surasti klientus technologinio sektoriaus startuoliams. Nuo 2012 metų mes vykdome veiklą ir mes nuo to laiko apie 3000 prašymų iš viso pasaulio su, e, gavome iš būsimų startuolių vadovų 28 e, e, šalių įmonės kreipiasi į mus siekdamos paramos. Ir mes apie 120 įmonių sutikime savo paramą. Taigi, mes kasdien dirbame su apie 70 įmonių Ir tos įmonės gauna mūsų paramą praktiškai visus metus. Taigi, apie kokias įmonės mes kalbame. Iš pradžių mes daugiausiai užsijėmėme skaitminės ekonomikos sektoriumi, tai būtent interneto, elektroninės prekybos, programinės įrangos kūrimo įmonės buvo mūsų klientai. O dabar mes plečiame savo veiklą, mes tą pačią paramą teikiame prekybos, turizmo įmonėms. Ir mes taip pat e, e, įrengsime dar vieną pastatą, kuris bus skirtos, skirtas įmonėms, kurios kūrė naują produktą. Būtent toms įmonėms, kurios jau yra įsteigtos, bet jos kūrė naujos produktus. Mes e, remiame apie 90 e, įmonių. Taigi e, buvo sukurta su mūsų parama nemažai darbo vietų ir e, atsižvelgiant į, į tą krizę, kuri tikrai buvo baisiausia mūsų istorijoje, tai tikrai neblogas rezultatas. Taigi mes stengiamės pabrėžti savo veiklos svarbą, nes mūsų mentoriai iš esmės yra žmonės, kurie patys pradėjo kurti savo verslą, kurie jau yra sukūrę. Ir mes e, e, renkamės atitinkamas e, įmonės, kuriams reikia pagalbos ir tie mentoriai padeda tams įmonėms plėtoti savo veiklą. Taigi būtent tai siekia pritraukti investuotojų ir klientų. Uh, uh, uh, tai būtent tie mentoriai tai yra logistikos arba kitų įmonių generaliniai direktoriai, verslininkai, kurie sukūrė savo veiklus. Ir verslumas yra skatinamas dabar, bent jau Portugalijoje. Mes savo veikloje e, siekiame atkreipti desnį dėmesį į darbo vietas jaunoms, e, jauniems žmonėms. Mes e, siekiame padėti Portugalijos įmonėms, būtent skatindami atkreipti jas dėmesį ir vietos valdžios institucijas. Taigi mes daugiausia savo veiklos vykdome Lisabonoje. Mes uh, E, naudojame, sakykime, ir atitinkamų biurų nu, nuomotojų paslaugomis. Apie 30 įmonių yra mūsų e, partneriai, pavyzdžiui, Microsoft, e, Pricewaterhouse ir kitos, kurios teikia mums ir savo pagalbą. Taigi mūsų verslininkai yra 28 šalių ir apie 30 šalių rinkose jie dirba. Taigi mes, mes vykdome darbą, kuris iš tikrųjų potencialiai įdomus ne tik tai mums, bet ir visai Europai. Mes kūrėme atitinkamą sistemą ir remiame įmonės tokiose srityse, kurio, kurios, kurios ne tik tai auga dėl savo inovacijų, dėl kuriamų naujų produktų, bet ir dėl to, kad gauna daugiau investicijų ir pritraukia daugiau klientų. Uh, Panašiai kaip ir silikono slėnyje, aksilicio atsiprašau slėnyje. Bet šiuo atveju aksilicio slėnyje kalba apie Bostone, pačiame Bostone užgimusias įmonės, o mes bandome savo, savo verslo apimti plėsti. Mes bandome kurti atitinkamą sistemą, kuris siektų apžvelgti klientų struktūrą, padėti pritraukti klientus, kad būtų kuriamas darbo vietos ir plečiamas veiklas. Portugalija ir universitetai prisideda prie šios veiklos, pirmiausia, techninio, techninės pakraipos universitetai. Centrinėje ir šiaurės Europoje panaši veikla yra vystoma, ten dalyvauja ir mūsų verslininkai bei inžinieriai inžinieriai paprastai, jeigu jie išvyksta į užsienį, jie dažnai yra geriau apmokami, aš palyginus su, su kitais specialistais. E, Ir tokia mes, mes skatiname tokį bendradarbiavame su kitomis įmonėmis užsienyje, kurios kviečia mūsų specialistus. Mes pirmiausia skatiname jaunus, jaunus verslininkus arba specialistus. Dažniausiai tai mūsų užsakovai yra didelės įmonės arba korporacijos, McKenzie ir kitas. E, ir jeigu žmonės tuose įmonės netenka darbo, tai jie e, bando sukurti savo verslą. Taigi, E, tokia atveju mes e, e, stengiamės padėti tiems verslininkams, nes jeigu jiems verslas nepasiseks, tai kils pavojus jų pajamoms, jų šeimoms ir jų, ir jų aplinkai. Todėl mes siekime užtikrinti atitinkamą finansavimą startuoliams ir mūsų įmonė būtent bendradarbiauja su universitetais siekia su, a, priartinti akademinį pasaulį prie darbo rinkos. Žinoma, akademinėje pasaulyje galima kurti tam tikrus teorinius produktus, bet jų tokių e, žinių neužtenka, kuriant ir e, verslą ir vystant jį. Todėl mes stengiamės suderinti abiejų sričių žinias. Taigi, o, o mūsų pra, e, verslininkų praktikų žinios nebūtinai yra pare, paremtos teorinėmis žiniomis. Taigi, mes e, Lisabonoje stengiamės e, kurti atitinkamą aplinką startuoliams. E, Regionų komitetas numatė tam tikrą paramą mūsų veiklai. 2015 metais, per pastarosius trejus metus, mes sukūrėme inkubatorių tinklą įvairiose specializuotose sektoriuose, įvairiose ekonomikos sektoriuose Ir kiekvienas iš tų inkubatorių dirba su įvairiais mentoriais, investuotojais, organizacijomis. Ir kągi mes stengiamės padaryti. Mes norime užtikrinti, kad miestų tarybos ir regionų valdžios institucijos atliktų svarbiausią vaidmenį skatindamos verslumą. Skaitmeninė ekonomikoje, miestų ekonomikoje mes stengiamės įtraukti į bendrą veiklą universitetus ne tik tai Portugalijoje, bet ir Junktinės Amerikos valstijose, Junktinėje karalystėje. Ir vėlgi nusiekime įtraukti į bendrą veiklą ir miestų tarybas, savivaldybių tarybas. Taip pat mes tengiamės užtikrinti, kad šioje e, veikloje, bent visame procese dalyvautų ir didžiosios įmonės, nes e, technologinio pavyzdžio start, startuoliai nebūtinai e, plėsis į didžiulės įmonės, jos gali prisidėti savo inovacijomis arba savo, savo įdirbių prie didžiųjų įmonių naudos. Ir kuo daugiau inovacijų yra gaunama iš startuolių, tuo e, daugiau naudos gauna e, didžios korporacijos ilgalaikių laikotarpių. Jeigu pažvelgsite į silicio slėnio pavyzdį. Tai pažiūrėkite, pažiūrėkime į, į išorės, į šį slėnį, tą modelį. Į modelį. Mes Portugalijoje, mes iš esmės e, bandome daryti kažką panašaus, bet mes norime užtikrinti pirmiausia, kad verslumas nebūtų laikomas tarsi nukritusiu iš dangaus. Jis turi būti skatinamas, jis turi būti išbandomas ir, ir bandomas praktiškai ir tai tam tikros įmonės turėtų būti pasirengusios būtent išnaudoti naujas idėjas arba skatinti verslumą nuo jaunų žmonės. Ir tam reikia finansavimo. Tam reikia skatinti verslumo kultūrą, kad žmonės galėtų išbandyti savo idėjas arba išbandyti naujus e, produktus. Tai yra pirmoji naujo verslumo karta Europoje e, ir Portugalijoje. Taigi, Mes e, stengiamės užtikrinti, kad produktai e, tarptautinėje e, nacionalinėje rinkoje taip pat galėtų būti konkurencingi ir tarptautinėje rinkoje. Mes būtent siekime užtikrinti, kad būtų laikomas tarptautiniai ir aplinkosaugos standartų. Bet tam reikia ir atinkamų valstybių strategijų, kad būtų ši veikla skaidresnė ir nuoseklesnė, kad būtų labiau atsižvelgami tas mažasias vietinės įmonės. Nes mažas vietinės įmonės yra atsakingas už daugybę darbo vietų. Tai 12 e, metais, pavyzdžiui, 40 procentų tų mažų vidutinių įmonių bankrutavo. O Europos Sąjungos pol, politika ir e, užimtumo politika turėtų būti atsakinga už e, šių įmonių kūrimos skatinimą ir už jaunų verslininkų skatinimą. Praėjusį mėnesį vienas, e, viena iš mūsų įmonių laimėjo startuolių premiją įkurta e, e, sukurta Lisabonos verslininkų ir paremta taip pat mūsų įmonės. Taigi, E, mes e, norime užtikrinti, kad e, technologinio pavyzdžio mažo vidutinio įmonė galėtų būti sukurta, skatinama ir galėtų konkuruoti tarptautinio lygiu. Ačiū, ponė Vaskoncelos. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Oliveriui Fromui iš Kasalio universiteto. Delle università, hm? il ruolo dell'università e anche i limiti a volte. Della... Girdėjom apie universitetų vaidmenį iš ties universitetams tenka tam tikras vaidmuo, bet, e, e, bet vis dėlto gal tiksliau padėti galėtumėt nušviesti jūs, e, universiteto profesorius. Gerbiamas Ima pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, dėkuoju už galimybę pakalbėti apie universitetą, Kaselio universitetą. Praėjusiais metais federacinė vyriausybė mūsų universitetą įvertino kaip vieną iš trijų sėkmingiausiai veikiančių startuolių veiklą skatinančių universitetą. Todėl norėčiau pakalbėti apie tai, kaip reikėtų skatinti e, naujų įmonių steigimasi, startuolių steigimasi iš universitetų pusės. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip e, universitetai galėtų paskatinti naujų įmonių steigimasi. Visuomenėje besirenčioje žiniomis atsiranda įmonės, kuriant naujus gaminius, procesus arba atsirandant naujų inovatyvių verslininkų. Tie nauji verslininkai yra universitetų e, absolventai arba verslininkai, kurie tiesiog pasiūla naujų produktų. Visada yra ta veikla susijusi su akademinė veikla, todėl universitetai yra labai svarbus svertas ateityje e, skat, didinant naujų įmonių skaičių. Svarbiausias dalykas yra skatinti uh, verslumą ir tas skatinimas turėtų būti universitetų strateginės veiklos e, pamatinis, kertinis akmuo. Svarbu, kad universitetai numatytų kelius, kaip į verslą perkelti žinias. Universitetai supranta šitą savo vaidmenį, tačiau ne visada suvokiama, kad verslumas, verslas neprieštarauja universitetiniai veiklai, moksliniai, akademiniai veiklai. Labai dažnai mes turime universitete 83 įmonės, kurios dirba išorėje, tačiau turi tiesioginius ryšius, kontaktus su universitetu. Todėl reikia siekti, kad moksle visuomet būtų ieškoma pritaikymo galimybių, pritaikymo įmonių e, aplinkoje galimybių. Ir tai turėtų būti veslimo skatinimas, kurį supranta kiekvienas universitetas Tai nereiškia, kad kiekvienas profesorius turėtų pats siekti įsteigti įmonę, jis turėtų parodyti kelią, kaip jo perteikiamas mintis, žinias galima įdėkti praktikoje, kadangi e, daug viešojo sektoriaus e, lėšų yra nukreipama į universitetus. Galvojant apie mokslinius tyrimus, reikėtų pasakyti, kad kiekvienas mokslininkas turėtų kelti klausimą, kokią naudą jo tyriamoji veikla atneš verslui praktikai. Mokymo procese mes kaselyje bandome įtraukti verslumo dalykus į dėstomųjų dalykų, dalykų į programas. Verslumas verslus mąstymas turi paskatinti žmonės e, ieškoti naujų idėjų, įgyvendinti jas praktikoje. Šito verslumo proceso pagrindinė mintis yra kurti ne tik tai savarankišką verslą, bet ir dirbant bet kurioje srityje, didžiulioje įmonėje, socialinėje srityje, tapti inova, inovatyviu, suprasti riziką ir galbūt netgi imtis rizikos. Taip plačiai suprastami e, verslo, verslumo e, reikšmę mes e, tiesiog platiname šias idėjas visuose fakultetuose, galvodami netgi apie kultūros meno fakultetą. Lygiai taip pat mes bandome skleisti šitą verslumo idėją. Jeigu mes pagalvotume, kaip šitą verslumą paskatinti universitetuose, kaip įtraukti į mokymo programas, tai pirmiausia mes turime atsižvelgti į pagrindinius visuomenių interesus. Todėl šita tema savaime suprantama yra plėtojama universitetuose, inkubatoriai arba verslo centrai yra inicijuojami dažniausiai universitetų bendradarbiaujant su verslininkais, jeigu, pavyzdžiui, universiteto teritorijoje, infrastruktūroje yra kuriami verslo slėniai, tai reiškia, kad šitie centrai yra sudėtinė universiteto struktūros dalis. Tai nereiškia, kad šitie verslo centrai tiesiog toleruojami universiteto teritorijoje. Perinant prie kito klausimo, prie to, kaip mokslo ir mokslinių tyrimų potencialą paskatinti. Kuriant įmonės po universiteto susidurėma su dviem rizikos faktoriais. Visų pirma, yra susidurima su pasipriešinimu, kad tų mokslininkų rezultatai niekur nepritaikomi, kad jie apskritai nerealūs ne, ir negali būti praktikoje įgyvendinami. Todėl skatinant naujas įmonės svarbiausia pasirūpinti, kad tos naujos dar nesubrandintos idėjos būtų pristatytos e, išorėje, kad jos būtų perkeliamos į praktiką, kad būtų užtikrintas grįžtamasis ryšys tarp mokslo ir verslo. Anksčiau prieš penkerius metus metus rašant verslo planą iš karto reikėtų pristatyti savo verslo idėją ir jo įgyvenimo galimybės. O dabar pirmiausia galbūt reikėtų įvertinti tas verslo galimybės, perspektyves ir bandyti jas įgyvendinti praktikoje. Todėl dabar jau dėmesį kreipiame ne į verslo planų tarpusavio konkurenciją, bet į idėjų konkurencija, siekiant išryškinti e, visuomenės požiūrį į tam tikrą idėją, tiesiog siekiant užmėgsti kontaktus su tam tikromis verslo įmonėmis. Todėl labai svarbu be kita ko ir mėgsti jaunųjų verslininkų kontaktus su nusistovėjusios verslo pramonės atstovais šita jau nusistovėjusi pramonė gali tiesiog per universiteto inovatyves idėjas išplėsti savo veiklą, sustiprinti savo veiklas. Ypač jeigu tos įmonės dirba tame pačiame regione ir kai tas pasitikėjimo e, lygis universitetais yra pakankamai aukštas. Todėl jauni verslininkai gali pristatinėti savo verslo idėjas dėlėms įmonėms, tiesiog kurti įvairiausius kontaktinius tinklus ir taip toliau. Šalia rinkos rizikos reikėtų paminėti ir finansavimo riziką. Apie tai šiandien buvo pakankamai daug minčių išsakyta, nenorėčiau kartotis, tiesiog norėčiau grįžti prie vieno aspekto, kuris buvo paminėtas. Tai crowdfunding Tai yra puikiai finansavimo priemonė verslininkams ankstyvojoje steigimosi fazėje, kadangi e, e, crowdfunding yra labai patraukli finansavimo priemonė, kuri leidžia gauti ne tik finansinių lėšų, bet ir užmėgsti kontaktus rinkoje. Mūsų projektams mes šitas lėšas e, naudojame prieš gaminių e, gamybą ir pardavimą nuo 50 iki 100 tūkstančių dažnai sukaupiama lėšų iš crowdfunding ir taip yra e, užpildoma ta finansavimo, finansų poreikio e, spraga, kai reikia sumokėti už gaminius, kol jie dar nėra pagaminti. Taigi tai yra tam tikro pobūdžio iš ankstinis finansavimas, finansavimas avansų tikintis produkto sėkme. Taigi dėkoju už jūsų dėmesį ir baigiu savo pasisakymą. Labai ačiū už tokį įdomų pranešimą. Ir galiausia paskutinė kalbės ponia Karla van Stenberger, e, vyresnioji teisininkė Materialize organizacijoje Belgijoje. Prašom, žodis jums. Labas rytas, ačiū, kad suteikėt žodį, ačiū ponui Debakeriui, kad pasikvietėt mane, kad galėčiau pasidalyti Belgijos naujų novatoriškos bendrovės patirtimi. Materialize Belgijoje įkurta 1990 metais. Čia jos steigėjas e, dabar yra vyriausias vadybininkas įmonės, e, čia kaip tik įsisteigimo metu. Ir viskas prasidėjo nuo jo universiteto tiesiog e, bičiulių ir nuo to laiko įmonė didėjo, išsiplėtė, įtraukta į, į kotiruotą pasidarė praeisiais metais, bet ji vėl pradėjo, kaip sakant, veiklą kaip maža vidutinė įmonė ir padėtis nepasikeitė. Mes tebesam labai verslus, mes labai šiaip jau energingai uh, E, plėtojam savo produktus, e, dėgiam naujas technologijas, dairomės ateit, naujų ateities technologijų. Ir kartu mes e, technologiniu požiūriu dėgiam naujoviškus sprendimus. Ir tai matyti iš įvairių, iš įvairių mūsų kuriamų produktų 3D spausdinimo technologijos srityje. Čia kaip tik kaip tik matot keletą tokių pavyzdžių, 3D vadinamojo spausdinimo pavyzdžių, kaip jie buvo dešimto dešimtmečio pradžioj. E, Ir čia būtent tų produktų paviršius toks grubus ir labai, labai pa, pa, šiaip jau naudinga buvo e, medicinos e, srityje, ligoninėse, e, chirurgai labai naudojosi tokiais produktais iš tokių medžiagų. Ir štai čia produktas vienas Čia vėlgi e, pagamintas medicinos tam tikrų duomenų e, pagrindų ir tiesiog juo pasinaudojama toliau kuriant konkrečius pacientų implantus. E, kalbama apie, įvairių, apie įvairias, nuo įvairių lygų kenčiančius pacientus. Bet to, kaip jau paminėjau, dabar vėl dar pateiksiu pavyzdį, kurį matot ekrane. Tad vėl jų mes buvom vieni pirmųjų, kurie visiškai persiorientavom nuo klasikinio gamybos būdo ir ėmėm naudoti 3D spausdinimo, spausdinimo būdą. Toliau mokslinis tyrimas ir, mm, yra raktas e, mūsų veiklos įmonėje ir mes iš tikrųjų nemažai lėšų e, skiriam moksliniam tyrimui. Aišku, ne mes patys vieni finansuoja mokslinius tyrimus, daug finansavimo gaunam iš e, įvairių Europos Sąjungos uh, mokslinių tyrimų projektų ir tai iš tikrųjų padėjo mums iki, sukurti tam tikrus produktus. Kadangi laiko turiu nedaug, tai aš truputėlį paaiškinsiu, ką reiškia tas 3D spausdinimas. Tai tiesiog fizinių produktų gamyba. E, e, 3D spausdinimas pasitelkiamas tada, kai, sakykime, gaminiai pagaminami ir po to tada gamybos tam tikri elementai konkretus pridedami. Leidžiantis į tokią sritį, tai klausimas, kaip tai padaryti. Dabar jau gerokai technologijos tokios spausdinimo e, iš, išsi, išsiplėtojo. Uh, Ir žmonės mano, kad tiesiog užtenka įsigyti tam tikrą ir, ir, įrenginį, nuspausti mygtuką ir jau gauni gatavą produktą. Bet kita vertus mašina nėra tiek protinga, ji išpausdins tai, ką tu į ją įvesi. O tam reikia finansavimo. Na ir kokių verslo modelių dabar galima griebtis. Tai vienas akivaizdžiausių tai pirmiausia investuoti į tam tikras mašinas, jas įrengti, tada apmokyti keletą žmonių, kurie dirbs su tokiomis mašinomis. Tai vienas būdų, kaip galima pradėti tokią mūsų tipo verslo įmonę. Bet tai ne vienintelis būdas kadangi ekonomika skaitmenėja ir atsiranda vis daugiau galimybių kurti tokią 3D mm, spausdinimo įmonę. Vienas tokių būdų e, elektroninis. Tiesiog e, kreipiesi į tam tikrus dizainerius, kad jie sukurtų tam tikrą dizaino mintį, po to ją įvedi į aparatūras, uh, ir um, tad pasinaudoti elektroninėmis platformomis, interneto platformomis. E, mes turėjom, e, e, turėjom klientų, kurie mus kreipėsi, pirmiausia, norėdami sukurti kažką savo, savo šeimos nariams, o po to jau jie ėmėsi tiesiog verslo veiklos, norėdami skleisti tokius produktus remdamiesi būtent e, jiems suteikta gamybos platforma. Nepriklausomai nuo to, ką mes gaminam, ar tam tikras medicinai skirtas programas, ar pramoniai, ar kitus dalykus darom, svarbiausia mūsų darbo e, dalis yra kokybė. Nes mes iš tikrųjų kalbam apie gana naują technologiją, ir yra, aišku, tam tikrų spastų, yra dar tos technologijos spragų, kurių mes dar neįveikėm, mes stengiamės tą padaryti, bet vėlgi nepriklausomai nuo įvairiausių išbandymų, kurių dar bus ne vienas ateityje, mes stengiamės užtikrinti savo gaminamų teikiamų produktų kokybę. Na, o dabar peršoksiu prie kito dalyko Dabar čia norėjau pasakyti, kaip e, ta mūsų įmonė gali būti tiesiog pagrindas naujoms įmonėms kurtis. Ir čia pakalbėsiu apie iššūkius, kurie tenka naujoviškai, novatoriškai įmoniai. Čia, aišku, nemin, neminėsiu plačiai teis, teisės, teisėkuros tam tikrų išbandymų, keletą tik paminėsiu. Na ir dabar, kai, sakykime, galima tada, mm, galima tada gaminti, spausdinti bet, kokį, bet kokio dizaino gaminį. Čia antai matot 3, 3D, trijų dimensijų dizaino uh, kubas, kubas, kuris vartojamas tam tikrose filmuose ir ten buvo vienas filmas, kur ėmėsi tam tikrą JAF įmonę prieš konkretų dizainerį, kuris buvo pateikęs šitą modelį filmui. Bet yra šiuo klausimu įstatymai neaiškus, nieko konkrečiai nesako, kokia yra uh, E, gamintojo atsakomybė dėl intelektinės nuosavybės apsaugos ir panašiai. Tai vienas išbandymų. Kitas išbandymas. Tai, ką jūs matot, čia yra chirurgijos produktas, kuris išspausdintas pagal 3D technologija tiesiog vėlgi e, pasitelkiant pacientų duomenų tam tikrą pagrindą platformą. Ir čia, kai ortopedinė chirurgija atliekama, joje plačiai vartojama. Antai, sakykime, jeigu yra atviras kaulo lūžis, šlaunikaulio lūžis, tai čia e, tas implanto dydis labai svarbus, jis turi būti tikslus būtent. Tad e, e, Ir vėlgi nuo to implanto tikslumo priklauso paciento būklė, per kurį laiką tas kaulas suauks ir panašiai. Ir koks čia išbandymas yra? Yra dabar naujas e, rengiamas medicinos prietaisų reglamentas, nauja jo versija, ir ten yra papildomų nuostatų dėl tokių konkretiems pacientams skirtų e, medicinos prietaisų e, Ir vėlgi mm, kyla, bet kita vertus kol kas nėra teisės aktų ir kartu tame reglamente nenus, nenustatyta nuostatų reglamentuojančių, kaip, kaip užtikrinti kokybę reikiamą ir saugą, kai tokie konkretus a, gaminiai gaminami plačių mastų. Tai vienas irgi toks teisinis išbandymas dar. A, Tad labai svarbu, kad teisėkuros subjektai suvoktų to klausimo svarbą, kad vėlgi gaminami tokie individualūs implantai, bet kartu jie turėtų numatyti galimybę tokių e, produktų gamintojams tiesiog e, skleisti savo produktus ir tarptautinėse rinkose, nes paklausa yra didelė. Ir čia gali atsirasti tokių situacijų, kai ES gali padėti finansavimo būdu, jeigu, sakykime, finansuoji ar iš dalies finansuoji naujos technologijos e, kokį nors produktą, bet nepasirūpini tinkamais įstatymais tam, kad tas produktas būtų pardavinėjamas pasaulio mastu, tikrai būtų gaila. Uh, Ir dėl to tada daug žmonių, daug pacientų, kuriems tokie novatoriški medicinos prietaisai tikrai galėtų daug pagelbėti, jie tokių produktų negautų. Štai čia yra e, klubo implantas, jo pavyzdys. Ir jį įstatyti penkias valandas už, paprastai užtrunka operacija, bet jį sukurti daugybę, daugybę e, laiko prabėga, kol viskas surenki duomenis, uh, Ir mes pradėjom dabar kurti tokius produktus, jie jau padėjo šimtui pacientų ES, bet vėlgi pagal Belgijos socialinės apsaugos įstatymą draudžiama tokį produktą pardavinėti plačiu mastu. Ir tokiu būdu mes jau nebegalim to produkto gaminti plačiu mastu ir tai gaila. Nes jeigu būtų galima įveikti tą Belgijos įstatymo kliūtį, Bet kita vertus, neaišku, ar tas pats tada mūsų nelauktų kitose valstybėse, kuriuose norėtume pardavinėti tą produktą. Tikrai būtų gaila. Ir dabar paskutinis dalykas, čia pramonės tam tikras produktas. Pramoniai skirtas produktas, aš jau paminėjau gamintojo atsakomybę dėl plataus masto tokių produktų pardavinėjimo. Tad aš pasistengiau pailustruoti keturis svarbiausius išbandymus konkrečiais pavyzdžiais ir dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Ačiū. E, mes supratome jūsų susirūpinimą, kalbant apie tas problemas, su kuriamis susidurėte, kurdami šitą implantą. Aš žinau, iš esmės, teisės aktus, kurie susiję būtent su tokių implantų panaudojimu, jų kūrimu ir mes nagrinėjame jos e, kolegė e, Devaker, Paskalas ir kiti. Ačiū, e, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti šitiem trims pranešėjams už jų pranešimus, akivaizdu, iš jūsų pranešimo, kad būtent šie klausimai šį rytą būtent parengti tam, kad mes žinotume šį bei tą naujo iš praktikų, kaip jie kuria savo produktus, kaip jie susiduria su teisės aktais reglamentuojančias jų veiklą. Akivaizdu, aišku, kas iš jūsų pasisakymo, kad yra daugybė dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti, kuriuos reikia geriau apsvarstyti. Uh, Tai būtent kaip inovatyvios mažos vidurinės įmonės gali veikti, kad jos veiktų sėkmingai. Taigi aš turiu šiuo atžvilgiu kelis klausimus. Pirmiausia, e, būtent e, dar dėl apatim, at, apat, atitinkamo e, perėjimo. Kai kurios, kai kurios srityse Europos Sąjunga nėra tokia sėkminga kaip kiti regionai, kai kurie mokslininkai, mokslinio tyrių centrai, universitetai. Uh, E, e, siekia e, būtent bent jau tarptautinio arba Europos lygių imtis iniciatyvų šią temą. Tai būtent kaip galima perkelti idėjas į realią veiklą ar įmanoma tai pasiekti dabartinėmis priemonėmis. Kitas dalykas, e, diskusijose, kuriuose kalbėjote keletas iš jūsų, tai, tai būtent, e, kai norima pateikti produktus į, į rinką ir vidaus e, rinka tam neužbaigta. ES tai yra mums didžiulė problema. Mes matome, kad ir po krizės yra daug valstybių narių, kurios užsima protekcionistinę politiką, o netveria savo rinkų kitoms valstybės narėms. Ir mes įtrė komitete būtent turėtume atsižvelgti jūsų sukauptą patirtį. Ir paskutinis dalykas e, dėl materialais. Dėl jūsų įmonės Jūs dalyvaujate e, atitinkamą e, programoje mažos vidutinėms įmonėms ir kuri, kuriame etape e, jūs susidurite su problemomis. Tai būtent, kuriame etape gaudami finansavimą jūs turite didžiausiais sunkumais, ar čia pradžioje, ar jūs augdami gavote sunkiau tą finansavimą. Taigi jūs aprašėte kai kurios sunkumus bet, bet galbūt skirtingos etapais jūsų įmonės gyvavimo jūs susidurite su atitinkamomis problemomis. Ačiū. E, Prekalas. Ačiū už Jūsų pranešimus. E, aš turiu klausimą dėl vieno ES teisės, teisės akto, kuris dabar kaip tik tai nagrinėjimas. E, jisai yra susijęs su būtent konfidencialia prekybos informacija ir jos apsauga. Iš tikrųjų, ar jisai padeda E, mažos vidutinėms įmonėms ar startuoliams, nes, nes e, tos įmonės paprastai neturi e, pinigų apsaugodama savo paslaptis patentais arba atinkamus kitomis apsaugos priemonėmis. Ar jūs manote, kad taip, kad taip ir yra, kad tai yra problema? Ar jūs manote, kad tokia apsauga komersinių pas, paslapčių gali sukurti atinkamas kliūtis rinkoje? Ačiū, kolega Gobačičiai. kalbėsiu savo kalbą. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą ponui Vaškonselos. Pirmiausia, dabar kalbant apie tuos inkubatorius, kuriuos, kuriuos jūs taip reklamuojate ir kuriuos jūs steigiate Lisabonoje. Uh, Jūs tikriausiai susidurite su atitinkamomis problemomis. Tai, tai būtent jauni žmonės nelabai nori dalyvauti versle dėl įvairių priežasčių. Jūs minėjote tą pagrindinę problemą. Tai būtent, kad pajamos yra per mažos, bent jau iš pradžių. Na, galbūt tai nėra pagrindinė priežastis, nes darbdaviams tai kitaip atrodo, bet galbūt galima pamėginti e, įvardyti pagrindinę priežastį, kodėl nėra tų galimybių e, vystytis e, startuoliams. Ir kas, kokios dar kitos priežastys trukdo kurti tos startuolius. Kitas klausimas daktarui Fromui. Jūs sakėte, kad baigėsi laikas, kai, kai mokslininkai turi kurti, turi savo verslo planus ir turėtų baigtis jau diktatas įmonėms. Bet kaip dabar turėtų atrodyti šitas mokslininkų vaidmuo? Ypač kalbant apie verslą plėtrą. Pone Steinberg, norėčiau duoti klausimą. Ar Jūs manote, kad, kad reikėtų Europos e, lygmenio priimti tam tikrų griežtesnių teisės aktų e, verslumo srityje arba dereguliuoti reikia? Būtent atsisakyti tų griežtų taisyklių, kurios trukdo verslumo. Kaip Jūs manote? Ačiū. panas Lainijų. Ačiū. Aš taip pat kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Aš norėčiau pasveikinti visus pranešėjus. Aš manau, kad jų pranešimai suteikia mums vilties ateičiai, būtent, kad mes ateityje Europoje įveiksime tas problemas, kad pramonės įmonės galės būti konkurencingos ir tarptautiniu lygiu. Iš esmės buvo pasakyti keli neblogi dalykai. Pirmiausia, tai kad e, turi būti skūriamas atitinkamos paskatos verslininkams ir kad turi būti kūriama atitinkama verslumą skatinanti e, struktūra. Taigi, praktiškai manau, kad jūsų e, idėja būtent ponia Vaskančelaš, turėtų būti franšizės teisėmis perdodama kitoms įmonėms ir jie turėtų naudotis ir kitos įmonės e, užsiimančios panašią veiklą ir visoje Europoje ir Portugalijoje. Manau, kad tokiu atveju reikia ieškoti tinkamų partnerių ir kad e, verslininkai galėtų e, užmėgsti ryšį su tais tinkamais partneriais ir pasinaudoti jų patirtimi. Žinoma, ES teikia įvairių teisės aktų, teisėkoros iniciatyvų, e, e, skatindama tokius, tokių tinklų kūrimą, nes jie yra svarbus e, verslininkams. Tačiau yra tam tikrų trūkumų. Ir tai, tai yra praktiniai trūkumai, kuriuos mes visada mielai išklausome jūsų nuomonę. Taigi, dabar išgirsime atsakymus į užduotus klausimus, kad Pirmiausia, paprašyčiau kalbėtojų kalbėti ne ilgiau kaip 3 minutės ir kuo tiksliau atsakyti klausimus. Prašau. Well, um... Aš atsakysiu klausimus dėl kliūčių verslui, verslumui Mes jau sukupėme pakankamai daug patirties, kadangi dirbame šioje srityje keletą metų ir turime pasakyti, kad priežasčių yra tūkstančiai. Ir žinoma, daug tų kliūčių yra susiję su e, konkrečia visuomenės kultūra, požiūrių į verslą, požiūrių į e, bankrotą politikai gali pakeisti e, šitą situaciją, keisdami teisės aktus, numatyti finansavimo galimybės ir kitas priemonės. Portugalijoje labai svarbu e, nepatirti daug išlaidų ne tik tai steigiant bendrovę, bet ir ją uždarant, kadangi įmonės steigimas ir jos uždarimas yra tarpusavyje susiję procesai. Žinoma, visi siekiame kuo greitesnių, apčiopiamesnių rezultatų, kadangi jie yra labai reikalingi dabartinėje situacijoje visuomeniai. Todėl mes siekiame bendradarbiauti su universitetais, kurie imasi skatinti verslumą, tiesiog parodyti jauniems žmonėms galimybę dirbti verslo įmonėse ir galbūt ne tik tai įgyvendinti kitų svajones, verslo svajones, bet ir e, kurti savo verslo modulius. Jeigu prieš keletą metų būtų buvę paklausti mokyklų mokiniai, universitetų studentai, kurie norėtų steigti savo verslo įmonės, tai būtų atsakę ko gero 3-5 procentai palankiai, o dabar šitas procentas išaugo. Žmonės baigia universitetus, siekia darbo. Ir todėl situacija keičiasi ir jinai keisis toliau. Norėčiau padėkoti kolegai Sorinio, kuris teisingai sakė, kad reikėtų bendra, kad reikia bendradarbiauti su miesto savivaldybe, kuri taip pat turėtų padėti steigti įmonės. Tai yra jau vis labiau nusistovėjanti praktika, nusistovėjanti praktika Portugalijoje. Dėl įvairių priežasčių mes neprieštaraujame viešoje sektoriaus finansavimo įtraukimui į verslą. Reikia apjungti įvairius verslo finansavimo šaltinius. Be to, universitetuose, kuriuose yra sukaupta mokslinių technologijų e, informacija, universitetuose, kurie turi daug sukaupę e, mokslinės patirties, reikalinga užsitikrinti ir e, bendrijos finansavimą. Jeigu mes apjungtume šitas finansavimo formas, tai galėtume kurti, sukurti daugiau vietų Europoje ir įdarbinti tūkstančius jaunų žmonių. Ja, Sie hatten gefragt nach der äh, Schwierigkeit. Professorius Frommas, jūs äh, kalbėjote, kaip atrasti rinkas jūsų gaminiams. Universitetų sukurti produktai yra dar tolokai nuo rinkos patentuotų produktų kadangi reikalingo patvirtinti koncepcijas, įvertinti prototipus, kol gaminys pateks į rinką, reikės nueiti ilgą kelią. Vokietijos universitetuose nenumatyta atskiro finansavimo iš valstybės, kad būtų galima finansuoti gaminių patekimą į rinką. Mes dažniausiai įgyveniname mokslinių tyrimų projektus, o jau galutinė fazė, galutinis etapas, parengimas rinkai jau yra visiškai skirtingas, visiškai kitoks etapas, kadangi galimybių įvertinimas rinkoje jau yra nebe mokslininkų uždavinys, tai yra jau kitų specialistų uždavinys ir tam reikalingas atskiras biudžetas, kuris e, vadovautųsi visiškai kitokią metodiką. Taigi yra visiškai kirtas finansavimo šaltinis, galbūt ir papildomas uždavinys ES, kad būtų galima skatinti gaminio priderinimą prie rinkos. Universiteto požiūrių ar mokslininkas, ar studentas visada yra potencialus veikėjas verslo pasaulyje, tačiau tam prireiks ilgo laiko. Negalima garantuoti, kad po pusės metų kas nors iš savo mokslininko o, o, kambarėlio išeis kaip subrendęs verslininkas į verslo pasaulį. Viskas priklauso nuo konkretaus projekto ir bendro atsakymo čia negali būti. Kaip tapti verslininku. Žinoma, reikia numatyti konsultacijas, patarimus įgyvendant konkretų projektą rinkoje. Be to, reikėtų suvokti, kad mokslininkai galėtų būti konkretaus verslo projekto pagalbininkai, patarėjai, galbūt kai kuriomis sąlygomis ir būti patys to projekto įgyvendintojai. Dėl EFRA fondo šitas fondas yra geras pagrindas steigiant verslo struktūras. Kaselio universitetas dalyvauja tokiuose programuose ir žinoma, tuo atveju sėkmingi projektai, jeigu universitetas taip pat yra pasirengęs įnešti savo finansavimo dalį. E, Ačiū ir galiausia žodį suteiksiu poniai Karlai, prašom, Karlai van Stenbergen. Ačiū. Buvo pateiktas klausimas dėl finansavimo gavimo. Mums kaip mažai vidutiniai įmoniai buvo sunkiau gauti finansavimą, negu kad jeigu mes būtume dides, didelė įmonė. Bet kita vertus, e, patirtis čia nevienoda kai kalbėjo apie naują aukštų technologijų įmonę, kuri vos tik tai įsikūrusi, tai ji neturi dar istorijos. Ir aišku, sunku kalbėti apie finansavimą, kuris užtikrintų tam tikrą gražą. Kalbant apie vidutinio dydžio įmonę, kokią mes esam, tai paprastai klausimai, kurie investuotojų pateikiami ehm, dėl potencialo tiesiog e, klausė mūsų prieš investuodami, kokiu rezultatu mes tikimės pateikti. Bet tok, ap, apie rezultatus kalbėti sunku, jeigu tu e, atlieki ilgalaikius projektus, kurie apima ilgą e, labai laikotarpį ir kartu, kai reikia pradėti pardavinėti produktus. Tad mes susidurėm su tokia kieta tikrove, kad pinigai visada kainuoja, nieks pinigų nedalyja ir tiesiog e, dažnai atsižvelgiama į būtent mūsų veiklos e, istoriją ir būtent to pagrindu dažnai priimami investiciniai sprendimai. Ir dažnai taip e, tenka tiesiog vykdyti prisimtus pažadus. Tada aš čia nekvalifikuočiau, kas yra sunkiau, bet aš manyčiau sunkiau į mažesnėms įmonėms. Na, o dabar dėl e, teisės aktų, dėl komercinės paslapties, dėl intelektinės nuosavybės apsaugos klausimų. Taip, aš įsivaizduoju, kad e, dabar norint, sakykime, gauti patentą, su tuo susijusios didelės išlaidos bet kita vertus, jeigu nori patentuoti tam tikrą technologiją, tai turi susitaikyti su tuo, kad dalis, kita dalis tos technologijos bus atvira. Bet dabar gauti patentų, patentuoti darosi vis sunkiau. Ne, ir dėl to, kad daug duomenų e, didėja, tai sunkiau bus e, iš tikrųjų įmonėms e, priimant sprendimus, ar reikėtų patentuoti savo produktus, investuoti milžiniškus pinigus tam, kad tu ten būtų monopolistas tam tikros technologijos ir panašiai. Nes vėlgi duomenų daugėja, duomen, duomenys darosi vis labiau prieinami ir tikrai kova nelygi. Paskutinis klausimas. Kaip aš vertinu, ar reikėtų geriau reglamentuoti, stipriau ar nereglamentuoti. Ir čia aiškaus atsakymo negaliu pateikti. Kai mes kalbam apie klausimus susijusius su visuomenės tam tikrais aspektais, antai pacientų uh, E, apsauga, sveikata. Tai suprantama, suprantama, pageidautina turėti stiprius teisės aktus. Bet kita vertus buvo minčių pasakyta, kad e, jeigu dabar įmonėlė, kurioje dirba du žmonės, e, labai būtų negerai, kad uh, įmonės vadovas, norėdamas priimti į darbą trečią darbuotoją, turėtų užpildyti ten 40-50 visokių formų. Tad e, tai pavyzdys rodantis, kad nereikėtų vėlgi perlenkti lasdos per daug reglamentuoti, nes tokiu būdu gali nu, nu, nukapoti, tikrai apkapoti šiaip jau geras ambicijas ir ketinimus. Labai ačiū. Dabar dar norėtų, matau, kas e, nemažai kalbėti, bet kita vertus laiko turim visai nebedaug, e, tiesiog baigiam darbą. Dabar ponas Debakeris. Taip, iš tikrųjų mes sulaukėm labai aiškių atsakymų apie tai, ką reikėtų daryti ateityje. Išgirdom apie mažųjų vidutinių vaid, įmonių vaidmenį, apie joms kylančius sunkumus susijusius su reglamentavimu, tam tikrom kitom kliūtim, išgirdom, kaip privatus investuotojai galėtų padėti novatoriškoms bendrovėms ir kalbant ilgainiui, nes mes nenorim, čia nesitikim tokių greitų sprendimų, mes tiesiog mestom apie tvarias įmonės, kurios e, plėsis ir ateityje kartu buvo pasakyta labai svarbi mintis, kad technologijų perkelimas į konkrečią gamybą, mokslinių minčių perkelimas į gamybą yra labai svarbus ir buvo pasakyta, kad kartais tą procesą e, varžo reglamentavimas. Kartu e, dar buvo pasakyta dėl tam tikro žal, žal, žaliųjų įmonių sektoriaus ir e, tikrai pasakyta kitų vertingų minčių. Dar kartą ačiū už tai. Labai ačiū jūs, jums visiems, ačiū ekspertams ir toliau pratesim posėdį trečią valandą.